Right, good afternoon, everybody. I apologize for the slightly late start, but. Labą dieną, pradedame truputį vėluodami, kadangi čia pas mus atvyko ministras, tai turėjome sulaukti pakankamai didelės auditorijos. Pirmiausia, darbo tvarkės tvirtinimas, niekas neprieštarauja, darau išvadą, kad darbo tvarkė patvirtinta. Turiu keletą pranešimų. Visų pirma, norėčiau informuoti, kad mūsų kitas posėdis antradienį, vasario pirmą dieną, vyks, vykstant klausimams su kandidatais į tris naujas Europos priežiūros institucijas. Dar laukiame patvirtinimo, bet vasario 7 dienos pirmadienio susitikimas taip pat turėtų būti Žano Klodo Trišė klausimas. E, tas posėdis numatytas nuo 15 iki 16 valandos vasario 7 dieną, bet dar laukiame galutinio patvirtinimo. Taip pat turbūt žinote, kad koordinatoriai sutarė renkti neįlinį komiteto posėdį vasario 10 dieną, ketvirtadienio ryte. To posėdžio darbo atvarkėje numatyti tas ES veikimo sutarties keitimas. Šiai procedūrai numatytas labai įtemptas e, grafikas. Ši darbo atvarkė bus derinama su vasario 7 dienos e, darbo atvarkė. Taigi pranešėjai ir šešėliniai pranešėjai bus informuoti apie procedūras ir jų darbo grafiko pasikeitimus. Ir galiausiai norėčiau informuoti, kad tarybos pirmininkas Van Rompoj e, sutiko dalyvauti ekon diskusijose su nacionaliniais parlamentais. E, tos diskusijos numatytos kovo 15 dieną. Dabar perkime prie darbo tvarkės trečio punkto, tai yra keitimasis nuomonėmis su ECOFIN tarybos pirmininku, Vengrijos finansų ministru. Jis, e, kaip įprasta, pasakys trumpą įžanginę kalbą, o tada keisimės nuomonėmis. Ačiū. Adam Balls, um, dear chair, dear... Uh, e, dėkuoju, ponė Pauls, pirmininkė, kolegos. Labai džiaugiuosi lankydamasis pas jūs šiandieną. Uh, e, dirbame, pradėjome pirmininkauti. Aš vadovauju ECOFIN tarybai. Taip pat esu Vengrijos parlamento narys ir dėl to labai vertinu Europos parlamento darbą. E, tai yra demokratijos esminis dalykas. E, mes esame tinkamu laiku, tinkamoje vietoje kalbėti apie labai svarbius klausimus. Mes e, palaikome, pradėjome dialogą tarp tarybos ir komisijos ir siekėme užmėgsti dialogą su parlamentu taryba. Ir, aišku, mes e, sieksime užtikrinti trišalį dialogą ir užtikrinti, kad tiek taryba, tiek komisija, tiek parlamentas bendrai dalytųsi atsakomybę e, siekiant sustiprinti eurozoną, sprendžiant svarbiausius klausimus. Jums dabar trumpai pristatysiu pagrindinius bruožus mūsų pirmininkavimo, pagrindinius siekius e, ekonomikos ir finansų srityje. Norėčiau pabrėžti pirmiausiai, kokie yra svarbus ekonominiai ir finansų reikalai mums pirmininkaujant. Jie yra mūsų užduočių per ateinantį pusmetį pagrindinis dalykas Yra nemažai klausimų, kuriuos reikia spręsti. Pirmiausia, sutarties pakeitimas, ekonominė valdysena, šeši pasiūlyti teisės aktų projektai, Europos semestras, eh, Europos semestro pradžia, pirmojo, taip pat Europos stabilumo mechanizmas. Jo klausimus turėsime svarstyti tai yra labai svarbus klausimai ir jie tarpusavėje susiję. Mes turėsime juos nagrinėti ir tuo pačiu metu turėsime pasiūsti signalą tarptautiniams finansų rinkoms ir savo rinkėjams, e, signalą, kuris sakys, taip mes galime susitvarkyti su užduotimis. Pirmininkė, kolegos, taip mes e, dalėmės atsakomybę. Aš esu, kaip sakiau, COFIN vadovas ir esu pasirengęs dirbti su jumis labai glaudžiai visais klausimais, kurie. E, numatyti spręsti. Dabar pristatysiu Kofin tarybos pagrindinius klausimus per ateinantį pusmetį. Taigi turime teisėkuros priemonių paketą dėl ekonominės valdysenos. Taip pat įgyvendinsime Europos semestrą. Kaip sakiau, būtent pirmą kartą jį pradėsime taikyti. E, finansinių paslaugų reguliavimo priemonių paketą nagrinėsime. Taip pat mūsų laukia nuolatinio krizių valdymo mechanizmo kūrimas, kitaip tariant, Europos stabilumo mechanizmo kūrimas. Taip pat turėsime e, derintis prie didžiojo dvidešimtuko veiklos ir spręsti porą labai svarbių mokesčių klausimų. Taip pat e, teisinės iniciatyvas nagrinėti. Dirbsime toliau ties finansų sistema, programa per ateinantį dešimtmetį visą Europos Sąjungai. Dar norėčiau porą pastebėjimų jums pateikti dėl tų dalykų, kuriuos paminėjau. papasakoti jums, koks yra mūsų darbų tvarkaraštis. Dėl ekonominės valdysenos. Šeši teisės aktų projektai. ES e, ekonominės valdysenos valdymo aktualumas išiškėjo finansų krizės akivaizdoje e, Europos e, vadovų taryba buvo subūrusi darbo grupę, e, paskui padarė savo išvadas, buvo pateikti šeši teisėkros aktų pasiūlymai, kuriais e, siekiama sustiprinti biudžeto drausmę, suteikiant daugiau reikšmės viešai skolai, stabilumo ir augimo pakte, skiriant jai daugiau dėmesio Taip pat e, e, siekiama sukurti valstybių narių nacionalinę e, fiskalinę sistemą, struktūrą. Dar vienas svarbus mūsų prioritetas - susitarti taryboje dėl visų šešių teisėkuros pasiūlymų, iki šių metų pirmojo ketvirčio pabaigos vėliausiai. Pirmininkaujantis šalis yra pasiryžusi e, vykdyti tiek formales, tiek neformales konsultacijas su parlamentu, kad būtų galima galutinai susitarti su Europos parlamentu kaip vienu iš e, teisėkuros, viena iš teisėkuros institucijų, kaip galima greičiau. Uh, mes e, turime numatę daug darbų, tvarkaraštis mus spaudžia, mes turime dirbti pagal tuos darbus, kurie numatyti buvo gruodžio mėnesį vadovus tarybai. Mūsų darbai skirti tam, kad sustiprintume ekonominės politikos patikimumą. Aš žinau, kad visa tai reikalauja labai daug pastangų iš visų valstybių narių, taip pat ir iš Europos parlamento. Mūsų visų šalių ekonomika daug laimėtų, jeigu greitai būtų patvirtinta naujoji struktūra, sistema, tai pasiūstų stiprų signalą dėl valstybių narių įsipareigojimų, ES institucijų įsipareigojimų užtikrinti tvarų subalansuotą augimą. Tai yra mūsų e, svarbus prioritetai būtent ekonominė valdysena ir mes norime, kad būtų dėl tų dalykų susitarta. Dėl ekonominės valdysenos valdymo paketo tvarkaraščio. Pernai gruodį taryba tą tvarkaraštį ir nustatė. Reikia e, įvesti pakeitimus į sutartį, patvirtinti šešis teisės aktus. Iki kovo pabaigos mes norime, kad taryba dėl viso to jau būtų susitarusi. Po to ir net dabar mes norėtume renkti tiek formalius, tiek neformalius susitikimus, trišalius dialogus su Europos parlamentu, ypač ekonomikos komitetu. Iki birželio, tai yra mūsų pagrindinė tikslas. Mes norėtume, kad teisėkuros pasiūlymai jau būtų galutinai suderinti ir patvirtinti. Atkreipsiu dar jūsų dėmesį į Europos semestro klausimą. Kaip žinia, Europos semestras pradės veikti E, šiais metais ir jis suteiks ex ante aspektą ES ekonominės politikos derinimo ES mastu. Mm, tai užtikrins e, savalaikiškesnės gairias dėl politikos valstybėms narėms. Mes norim užtikrinti struktūrą struktūrą, kuri leistų valstybėms vykdyti stabilumo ir konvergencijos programas pagal jų fiskalinius planus, taip pat dėkti nacionalinės reformų programas ir siekti strategijos Europą 2020 tikslų. Ir e, šis, ši koncepcija yra labai mums svarbi nacionalinės reformų programos, Europa 2020 planai yra susiję tarpusavyje tie klausimai ir jie visi skirti ekonomikos augimui paskatinti, užtikrinti didesniam užimtumui ir taip pat e, spręsti ekonominius ir finansinius klausimus. E, vyko diskusijos dėl metinio augimo e, apžvalgų. Europos vadovo taryba šio klausimu yra pasisakiusi. Kaip žinia, po, po to, kai bus išnagrinėtos tokios e, E, tyrimai peržiūros e, vadovų taryba suteiks tam tikras gairias valstybėms narėms, kad jos galėtų e, jas gyvendinti nacionalinėse reformų programuose. Rekomendacijos bus įgyvendinamos, pateikiamos po to, kai dar bus atidžiai išnagrinėtos nacionalinės reformų programos. Europos semestras Jos sėkmė priklausys nuo daugo. Ekofin taryba nori, kad būtų patvirtintos tarybos e, išvados dėl fiskalinių ir makroekonomikos iššūkių, o kovo mėnesį mes patvirtinsime plačią išsame studiją, paskelbsime šio klausimu. Taip pat e, valstybės narės turėtų pateikti nacionalinės e, reformų programas bei stabilumo ir konvergencijos programas per Europos semestrą. Tai yra jo esmė - parengti išsames reformų programas ir išsames viską apimančias stabilumo ir konvergencijos e, programas. Semestro tikslai bus pasiekti tik tada, kai valstybės narės ir komisija sieks dirbti pagal griežtai nustatytą, griežtai laikytis tvarkaraščio ir vadovausis e, pasiūlymais, kurie buvo pateikti gruodžio mėnesį. Kaip sakiau, tvarkaraštį gruodį e, pas, e, patvirtino taryba, sausį ECOFIN taryba jau nagrinėjo visus Europos semestro aspektus. Prieš ECOFIN susitikimą buvo pateikta metinė augimo apžvalga, visi ją matėme. Iki kovo pabaigos ECOFIN pateiks išsame ataskaitą. Iki kovo pabaigos taryba turės jau išvadas dėl Europos semestro, o balandį visos valstybės narės jau turės būtų parengusios nacionalinės struktūrinių reformų programas. Ir visa tai e, bus susijęta su galutiniu valstybių narių biudžetu ir taip pat e, tai bus susijęta su strategijos Europa 2020 parengimu, e, planų parengimu pagal šią strategiją. Dabar finansinių paslaugų reglamentas. Finansų krizė aiškiai parodė, kad mums reikia geriau reglamentuoti finansinės paslaugas. Reglamentavimo procesas jau prasidėjo, pirmininkaujant kitoms šalims, o mes e, sieksime dirbti toliau, taip pat e, renti daugiau diskusijų dėl daugelio kitų klausimų. Daug dėmesio pirmininkaudami skirsime siekdami užtikrinti papildomumą ir e, nuoseklumą visų reformų. Kaip žinia, atsirado nauja priežiūros e, struktūra Europos sisteminės rizikos valdyba, trys priežiūros institucijos e, yra įkurtos ir jos pradėjo veikti sausio pradžioje. Dar pasakysiu, kad Vengrija norėtų, jog būtų kaip galima greičiau susitarta dėl Omnibus 2 direktyvos ir mes norėtume įgyvendinti mokumo 2 direktyvą ir taip pat, e, kad būtų susitarta dėl e, prospektų. Taip pat labai svarbu E, sumažinti sisteminę riziką ir padidinti skaidrumą finansų rinkose. Europos e, rinkų reglamentas e, apibrieš išvestinių priemonių veiklos principus, taip pat atsiskaitimo rūmų veiklos principus. principus bus atsižvelgta ir į trumpalaikius kreditus. Kai mes reguliuosime e, trumpalaikius kreditų pardavimus, tai tuomet mes atsižvelgsime į vidaus politiką ir sumažinsime tą neužtikrintumą. Tas neužtikrintumas turėtų nemažėti, priežiškai mes siektum, sieksime, kad jisai kuo labiau sumažėtų. Taip pat norėčiau pakalbėti trumpai apie klausimus susijusius su mokesčiais. Vengrija, kaip pirmininkaujanti valstybė, norėtų pratesti darbą siekiant sumažinti skirtumus tarp valstybių narių mokesčių srityje. Visos pastangos bus dedamos siekiant pasiekti pažangos derintis dėl direktyvos, kuria būtų reglamentuojami mūsų mm, mokesčiai gaunami iš taupimo pajamų. Taip pat mes sutelksime dėmesį į techninius šios direktyvos aspektus Praėjusiu metu spalio mėnesio vadovų taryboje buvo rekomenduota sureglamentuoti finansų sektoriaus mokesčius. Jūs e, žinote, kad Vengrija įvedė mokesčius bankams. Dešimt valstybių taip pasielgė ir dėl tos priežasties mes taip pat norėtume pratesti diskusiją šiuo klausimu išplečiant šį mokestį į visą finansų sektorį. Mūsų pirmininkaujanti valstybė norėtų tęsti diskusiją šiuo klausimus aukščiausių lygmenių. Mūsų tikslas nustatyti pagrindinius principus. Pirmiausia, reikėtų susitarti dėl pagrindinių principų, o po to mes norėtume susitarti taryboje dėl šio sektoriaus reglamentavimo. Ir galiausiai Aš norėčiau atkreipti dėmesį, jūsų dėmesį į ES biudžetą. Po to, kai įsigaliojo Lisabonos sutartis, buvo pakeistos ir ES biudžeto sudarimo nuostatos. Šie pakeitimai turi atsispindėti ir atitinkamuose teisės aktuose. Ir todėl pirmininkaujantį valstybę ketina bendradarbiauti su visomis suinteresuotomis institucijomis, kad būtų įgyvenintas visas Lisabono sutarties paketas. Tačiau mes nesame vieni. Yra ir kitos suinteresuotos šalis globalioje ekonomikoje. Ir todėl reikia atsižvelgti į išorės arba globalius reiškinius, sprendžiant šiuos klausimus. Kalbant apie išorės matmenį, reikėtų pasakyti, kad pirmiausia reikia koordinuoti mūsų atsakymą į finansų ir ekonomikos krizę. Ir didžiojo dvidešimtuko susitikime buvo pritarta ekonomikos valdysenos sustiprinimui. Todėl mes Turime užtikrinti, kad mūsų ES politika būtų koordinuojama ir atitinkamai pateikiama į išorę. Todėl didžiojo dvidešimtuko atstovai ir ES vadovaujama Vengrijos gilins savo tarpusavio koordinavimo darbą. Papildomai prie e, šio darbo taip pat prie darbo, kuris yra atliekamas aplinkosaugos e, taryboje, mes ir toliau sieksime koordinuoti, tikslinti savo nuostatas dėl pasiūlymų klimato kaitos adresu. Klimato kaita yra labai svarbus iššūkis ir todėl mes turime pradėti renkti mūsų ilgalaikio finansavimo bendrą poziciją skirtą klimato, kovai su klimato kaita. Tai tokie svarbiausi Vengrijos pirmininkavimo prioritetai. Aš tuo ir norėčiau baigti savo įvadinės pastabas ir norėčiau dar kartą pabrėžti, kad mes visi esame atsakingi. Asmeniškai aš norėčiau užmėgsti labai gerus bendradarbiavimo santykius su jumis, kad galėtume išspręsti visas problemas, kurios yra mūsų darbo tvarkė. Dėkoju. Dėkoju. Dar liko valandėlė, valandėlė klausimams. Aš norėčiau, kad jūs parodytų ženklą Jeigu pagėdautumėte klausti, jau dabar yra sudarytas pagėdaujančių kalbėti arba klausti sąrašas, perskato jūs visus šėlės. Dar kas norėjo kalbėti be mano paminėtų pavardžių? Filip Langers. Korin. Dar kas nors? Taigi, Pirmiausia, aš paprašysiu paklausti poros kolegų, o po to mes apibendrinsime tos atsakymus ir atsakysime į keletą klausimų iš karto. Žan Polis. Dėkuoju. E, pirmininkė tarybos, e, labai džiaugiuosi ir dėkuoju, kad atvykote į mūsų komiteto posėdį. Jūs pristatėte mums savo programą ir tikiuosi, kad ji bus įgyvendinta. Uh, bent jau savo frakcijos vartu noriu pasakyti, kad mes viską darysime, kad spręstųsi reikalai, bet kad tai būtų, reikia, kad ir pirmininkaujantis šalis būtų ryštinga, kad suvaidintų savo vaidmenį, kad nebūtų tik tai tarybos atstovės spaudai, bet kad ji ieškotų sprendimų ir reikalautų dialogo. Aš norėčiau dabar jūsų paklausti, kokiu kokį ketinate pritaikyti metodą, kad būtų galima spręsti sudėtingus klausimus, kuriuos reikia dabar spręsti, e, kad galėtume, jog e, daug iš tų klausimų būtų išspręsta prieš baigiant jums pirmininkaujant. Žinome, kad e, finansų rinkos teisės aktai labai vėluoja ir norime dirbti kaip galima greičiau O taip pat norime, kad būtų atsižvelgta į parlamento poziciją. Ačiū. Signaled, so Atsižvelgsime į jūsų pagėdavimą, ponas Krūta. Tikuoju. Aš norėčiau paklausti dalyko susijusio su ekonomikos nevaldysena. Pastaraisiais metais pasaraisiais mėnesiais keletas pietų ir pietryčių Europos valstybių tapo spekulacijų aukomis. Ir šitos spekulacijos prisidėjo prie to, kad šitos valstybės dar labiau iš, įsiskolino ir ekonominės valdysenos pasiūlymuose numatyta, nuos, kad tos valstybės bus griežtai baudžiamos, kurios nesilaiko uh, savo įsipareigojimų dėl įsiskolinimo. Tačiau dėl kai kurių įsiskolinimų tos pačios valstybės netgi nėra kaltos, kadangi jos tapo spekulacijų aukomis. Kaip Jūs manote, ar tai yra priimtina, ar priimtina taip bausti valstybės narės, bent jau parlamentas nemano, kad reikėtų taikyti tokį automatiškumą tose valstybėse situacija dar gali pablogėti, paštrėti, kadangi pačios savomis jėgomis negalės, negalės išbristi iš susidariusios padėties. Kitas dalykas - tos priemonės, kurias siūlo komisija. Jos gali tiesiog paaštinti situaciją kai kuriuose valstybėse. Praėjusiais metais buvo kovos su skurdu ir socialinės atskirties metai. Komisija praėjusiu metu gruodžio mėnesį pateikė ataskaitą ir teigė, kad ateityje ji stengsis įvertinti visas komisijos siūlomas priemonės socialinio priimam, priimtinumo aspektu. Taigi, kaip tai atsi, atsi, atsi, atsilieps socialinė politika, visos priemonės, kurias siūlo komisija. Nagyon szépen köszönöm a kérdésüket. Engedjék. Ačiū, dėkoju Jums už klausimus, atsakysiu į juos tą eilės tvarką, kurie jie buvo užduoti. Pirmiausia, Jean-Paul klausimas. Ačiū, kad pratesėte mūsų ankstesnės diskusijas, užduodamas šį klausimą. turiu pasakyti, kad mes esame ES e, dabarties ir ateities atstovai. Ir visi prioritetai, kuriuos numatė pirmininkaujanti Vengrija, yra susiję su dabartinės ES padėties stiprinimu ir taip pat su ES ateities užtikrinimu. Mes, vengrai, esame pasiryžę stiprinti ES, siekti stiprios ES. Siekiant šio tikslo būtina stiprinti eurozoną ir patį eurą. Kaip jūs e, sakėte, kaip teisingai pastebėjote, turime dirbti sparčiai, bet mūsų sprendimai turi būti teisingi. Taigi reikia ir greičio, ir teisingumo. Kalbant apie metodiką, norėčiau pacituoti vienas garsų istoriką. Jis sakė, kad žmonijos istorija yra grindžiama trim e, vystimosi ramščiais - kultūra, geografinė padėtimtis ir technologijos yra trečiasis ramstis. Taigi, daug kas priklauso nuo to, kokią technologiją pasirenkate. Praėjusį gruodį jau diskutavome su ponia Bols ir Tos diskusijos metu jau paminėjau svarbiausius Vengrijos pirmininkavimo prioritetų aspektus. Tai buvo techninė diskusija. Kalbant apie technologijas, turiu pasakyti, kad ateityje reikėtų vadovautis paraleliu požiūriu, pradėti inicijuoti ir formales, ir neformales diskusijas. Reikia ruoštis sprendimams. Nagrinėdami keturis teisėkuros pasiūlymus turėsime imtis bendrų pastangų. Iš tikrųjų, tarpusavėje susiję visi šeši pasiūlymai. Ir norėdami sėkmingai baigti teisėkuros procedūras per šešis mėnesius turėsime renkti daug neformalių diskusijų šioms idėjoms aptarti. Kitas klausimas. Pono Krūts klausimas. Tai buvo ir politinio požiūrio, kla, politinio pobūdžio klausimas, nes juk mes abu esame politikai atsakingi už finansinius klausimus. Akivaizdu, kad egzistuoja spraga tarp ilgalaikių ir trumpalaikių priemonių yra tam tikra spraga tarp ilgalaikio ir trumpalaikio matmens. Mes trumpuoju laikotarpiu turime stiprinti savo biudžetus. Yra įvairių būdų, kaip užtikrinti, kad biudžeto deficitas tam tikrais metais neviršytų 3 procentų ribos, ypač eurozono šalyse. Vengrija iškėlė savo tikslą pasiekti tą, gyvendinti tą tikslą jau šiemet. Sieksime, kad 2011 metais mūsų biudžeto deficitas būtų mažiau nei 3 procentai. Vis dėlto daugiausia sunkumų kelia valstybės skola. Eurozonoje ta skola išaugo iki 80 procentų. ir prognozuojama, kad iki 2014 metų e, šioje zonoje valstybės skola gali siekti 100 procentų. Jeigu mums pavyks įveikti šias dvi problemas, tai yra jeigu mums pavyks susitvarkyti biudžetus ir sumažinti valstybės skolas, tada turėsime galimybę įgyvendinti ir 20 metų strategiją. Būdamas vengras, būdamas europietis, aš remiu 20 metų strategiją. Jos dėmesio centre yra užimtumas, švietimas ir ilgalaikis vystimasis. Ir baigdamas mm, atsakyti į klausimą, dar paminėsiu, kad Mes ECOFIN taryboje pasiūlėme sutelkti dėmesį į augimą, užimtumą, subalansuotumą ir demografinius iššūkius. Trumpuoju laikotarpiu svarbiausias tikslas yra pusiausvyrą, tačiau siekiant ilgalaikės sėkmės reikia mm, ieškoti sprendimų susijusių su augimu, demografijos iššūkiais ir taip toliau. Būtent tai mums užtikrins, padės užtikrinti skolų mažėjimą ir tvarų biudžetą. Ačiū. Taigi mes e, surinksime keletą klausimų, po to atsakysime juos. Gerbiamas tarybos pirmininkė, kai pažvelgėme į valstybių narių skolos kultų, struktūrą, tai matome, kad valstybė perima sužlugusių bankų skolas, bankrutavusių finansinių institucijų skolas. Jūs tarsi pademonstravote, kad kritiškose situacijose siektumėte naujų mokesčių, kad išbristume iš krizių. Kada galima Europoje tikėtis naujų finansinio sektoriaus mokesčių siekiant, siekiant išbristi iš finansų krizės? Kitas dėl tarpbankinių atsiskaitimų mokesčio. Belgija pasisako už tokį mokestį, Tačiau kita vertus, kodėl e, tos finansinės institucijos neturėtų būti apmokestinamos, kurios turi daugiau įvaliausių padalinių ir taip toliau, o kodėl neapmokestinti tų bankų, kurios užsimo spekuliaciniais pardavimais ir kodėl mes neturėtume tiesiog staptelėti ir pagalvoti, ar nereikėtų įvesti konkretaus mokesčio tam tikroms finansinių, finansų įstaigoms. Oui, monsieur le président, euh, la question des taux de change est au cœur. Pirmininkė, e, G20 e, nagrinės e, keitimo kurso klausimus. Jūs daug kalbėjote apie, apie eurozoną, nors Vengrija pati kol kas nėra eurozonos narė. Pagal Lisabonos sutartį tarybą sprendžia uh, euro su euro susijusius keitimo kurso klausimus. Uh, Ir noriu jūsų pasteirauti, ar kaip tarybos atstovas ketinate paprašyti Centrinio banko imtis pozicijos dėl euro keitimo kurso. Daug žmonių galvoja, kad jis yra pervertintas lyginant su doleriu ir jena. Tai yra nepatogus dalykas, kliūtis importuotojams, bet taip pat ir konkurencijai nes kitose šalyse išlaidos kaštai yra žemesni ir nuo to kenčia Europos pramonė. O antras mano klausimas susijęs su euroobligacijomis. Kalbėjote apie savo darbo tvarkę, minėjote nemažai dalykų, bet apie euroobligacijas visai nepasisakėte, o daug žmonių galvoja, kad tai būtų svarbi priemonė kovojant su neracionalia spekulacija valiutų rinkoje. Kokia jūsų pozicija šiuo klausimu? Astrid. Dėkuoju. Pone pirmininkė, norėčiau atsiprašyti jūsų ir ministro, kad pavėlavau, bet tai atsitiko dėl Belgijos geležinkelių kalties. Aš esu ištikima jų klientė, bet kartais būna problemų. E, E, Ministrė, kai aš atvykau, jūs kalbėjote kaip tik apie savo darbų programą, ji yra labai ambicinga ateinančiam e, pusmečiui ir taip pat e, jūs sakėte, kad jūs ketinate susitarti dėl santaupų apmokestinimo. Aš norėčiau pasakyti, kad aš esu iš Luksemburgo ir kad Luksemburgas e, yra šalis, kuri prieštarauja pasiūlymams. Žinau, kad 27 valstybės susitarė dėl keitimosi informacija, dėl tam tikrų prašymų ir sustarimai yra įgyvendinami ir naudojami vairiais atvejais. Taigi e, mes e, sutikome su tuo. Sausį Luksemburgas e, sutiko bendradarbiavimui tarp administracijų mokesčių srityje. Vėl ne viskas yra taip, kaip norėtume, bet galbūt teisinga būtų pastebėti, kad mes e, jau ėmėmis tam tikrų e, žingsnių, kad pasiektume kompromisą. Dėl trečiųjų šalių aš jaučiu, kad labai svarbu yra užtikrinti tai, kad ES nebūtų tarsi baudžiama, nukentėtų, e, lyginant su artimaisiais kaimynais ar partneriais. Reikia užtikrinti, kad nebūtų iškreipama konkurencija, nes tai labai pakenktų ES. Mes taip pat turime užtikrinti, kad viskas būtų daroma taip, kaip norime ir kad nebūtų pernelik skubių sprendimų priimta. Jeigu pažiūrėsime į Šveicariją, e, vyksta dvišalės darybos su Vokietija ir Didžiaja Britanija dėl santaupų apmokestinimo. Man regis, kad Šveicarija taip pat imasi tam tikrų žingsnių ir būtų labai įdomu pasižiūrėti, koks e, bus tų dėrybų rezultatas ir ar e, šalis įgyvendins susitarimus. Dar norėčiau pasakyti, kad santaupų mokesčio sistema e, neblogai iki šiol veikė. Dėl keitimo kurso mums labai yra sunku suvokti, kas iš tikrųjų vyksta. Ir tikiuosi, ministrė, kad jūsų pirmininkavimas bus labai rezultatyvus. Bet taip pat ir tikiuosi, kad jūs nepamirštė mano išsakytų pastabų. Jūs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 Dar kartą. Galbūt čia simboliška, kad pradėjus kalbėti apie bankių mokesčius stringa technika. Vengrija, po to Junktinė karalystė įvedė bankų mokesčius praėjusiais metais. Žinoma, tai kainavo pakankamai daug diskusijų o dabar jau dešimt valstybių narių taiko kažką, kokį, ka, tokį panašų bankų mokestį. Yra tam tikros perimo laikotarpio nuostatos, bet yra ir nustatyti ilgalaikiai bankų mokesčiai tam tikrose valstybėse. Mokeš, bankų mokesčių įvedimas yra pakai, pakankamai rizikingas sprendimas kadangi bankai gali nustoti daryti investicijas. Valstybės, kurios taiko tokį mokestį, pateikė labai svarbius argumentus, turėdamas omenyje ekonomikos politiką ir teigė, kad siekiant sukurti daugiau darbo vietų, užtikrinti augumą, užtikrinti kapitalo investicijas, būtina suderinti, subalansuoti biudžetą ir e, mažinti valstybės skolą. Siekdamos grįžti prie augimo, kuris buvo konstatuojamas 2008 metais, valstybės narės turi sutvarkyti savo biudžetus, sustabdyti valstybės vidaus skolos augimą ir tik tada galima tikėtis ūkio atsigavimo. Į visą tai reikia atsižvelgti, galvojant apie tokį mokestį ir manau, kad visos valstybės, kurios įvedė tokį bankų mokestį, puikiai suprato šių aspektų svarbą, tačiau šitos tai tie bankų mokesčiai buvo suderinti ir su kitomis priemonėmis, kurios turėjo skatinti e, mažas ir vidutinės įmonės e, tęsti veiklą, gauti investicijas ir taip toliau. Taigi visos tos priemonės turėjo būti suderinamos ir Vengrija, kaip pirmininkaujanti valstybė, siekia parengti bankų mokesčio bendras nuostatas, kurios galėtų būti taikomos ES lygmenių. Tamson paklausė dviejų dalykų. Aš, kaip ekonomistas, norėčiau pasakyti, kad nei namuose, nei dabar pirmininkaudamas uh, ekofine nenumatyčiau e, valiutų kursų keitimo mokesčio. Tai turėtų daryti nepriklausomi bankai patys. Ir tai neturėtų būti koks nors bendras dalykas. Europos centrinis bankas taip pat yra nepriklausoma įstaiga o politikai, netgi ekofino pirmininkas neturėtų niekaip formuluoti ir pateikti savo nuomonės dėl valiutų keitimų mokesčio. Labai svarbu, kad būtų užtikrintas augimas, užimtumas, kad ekonomikos stiprėtų ir kad didėtų gimstamumas. Ir, o jeigu nebus investicijų, nebus augimo, nebus papildomo darbo, nebus vaikų šeimose, nieko gero neduos ir koks nors pakeistas valiutų keitimo kursas. Kokia... Semiešenas gondolom. Dėl euroobligacijų. Aš manau, kad ši idėja yra priimtina, tačiau prieš konkrečiai kalbant apie euro obligacijų pateikimą į rinką, reikėtų labai gerai pagalvoti. Mes suformulavome savo prioritetus, teigiame, kad ekonominė valdysena, sutarties pakeitimas, euro semestras. Tai taip pat e, nuolatinis stabilumo mechanizmas, visi tie dalykai yra labai svarbus siekiant atgaivinti ES ekonomiką, o po to galbūt jau galėtume galvoti ir euro obligacijų rinkos sukūrimą. Kad ši rinka veiktų, reikia pirmiausia užtikrinti patikimai veikiančią rinkos ekonomiką. Pone Lolink. E, pirmininkaudama ekofine Vengrija norėtų padėti surasti sprendimą nagrinėjant pajamų iš santaupų apmokestinimo direktyvos klausimus. Dar du klausimai, kurie turėtų būti išnagrinėti. Pirma, išorės sąlygos labai svarbos politinių požiūrių ir kitas dalykas - perinamasis laikotarpis. Aš bent jau būčiau linkęs siūlyti dvi šalės diskusijas su tomis valstybėmis narėmis, jų ministrais. kurių pagalba yra labai svarbi siekiant politinio sutarimo. Tai yra Austrija, Danija, Prancūzija, Junktinė karalystė, Švedija. Su jumis reikia kalbėtis, su šių valstybių ministrais reikia susitarti. Ir to sustarimo reikia siekti dvišalių pagrindų, dvišaliuose pokalbiuose ir tik suradus politinį sprendimą būtų galima toliau galvoti apie šios direktyvos tolimesnę sėkmę. Um, Dar noriu pasisakyti keturi e, nariai. Suteiksiu žodį dviems ir po to dviem. Dabar Silvi. Euh, Ačiū, ministrė. Labai praktinis klausimas. Aš esu viena iš pranešėjų dėl pasiūlyto priemonių paketo. E, Noriu pasakyti, kad e, buvo pastebėta paskutinė taryba, kad reikia dirbti kaip galima greičiau dėl ekonominės valdysenos priemonių paketą ir noriu atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad e, reikia, pažengsime greičiau į priekį ir Vengrijai, kaip ir minkaujančiai šaliai, labai pasiseks, jeigu mes išspręs, išvengsime uh, E, nereikalingų diskusijų ir žinosime, ką galvoja taryba parlamente ir atvirkščiai, jeigu informacija bus gerai keičiamasi. E, ir jeigu ne, tai birželio mėnuo tas terminas yra labai jau trumpas. E, aš savo pranešime kalbu apie euroobligacijų klausimą mūsų komitetą komitete Ir plenarinėje sesijoje reikia, buvo pasakyta, kad pirmiausia reikia susitvarkyti pas save, paruošti savo namų darbus. Bet reikia galvoti, kaip mes galime e, užtikrinti du dalykus - drausmės įtvirtinimą ir e, rinkos mechanizmų, rinkos sukur, sukurti rinkos mechanizmus. Mes turime tas priemonės sukurti ir svarbu taip pat užtikrinti, kad būtų laikomasi taisyklių. Ponas Karas ir Langen dar pasis, pareiškė norį pasisakyti. Filip. Ačiū pirmininkė, aš sėdžiu čia. Norėčiau pirmiausia pakalbėti apie mokesčius. Žinome, kaip svarbu mums sutvarkyti mokesčių sistemą, norint subalansuoti biudžetą ir rasti investavimo galimybių. Norėčiau paminėti du pavyzdžius. Vieną minėjo Udo, jo nekartosiu, buvo kalbama apie tai, kaip apmokestinti finansų sektorių. Mes žinome, kad yra pasiūlytas vienas variantas, tai yra finansinių sandorių mokestis, jis yra pakankamai e, gerai žinomas. Ir kita siūloma koncepcija - finansinės veiklos mokestis, kurį kai kas siūlo. Norėčiau sužinoti jūsų nuomonę šiuo klausimu. Kitas dalykas. Manau, kad Vengrija ir čia kalbėsiu pozityviai, kalb, žengia drąsų žingsnį, kalba apie įmonių mokesčius tai ir kaip turėtume užtikrinti, kad daugia nacionalinės įmonės sumokėtų teisingą mokesčių dalį visoje Europoje. Ir žinoma, reikia galvoti ir apie kovą su mokestiniu sukčiavimu. Mano klausimas yra paprastas, atsakyti, žinoma, į jį bus sunku. Taigi, kokie yra trys konkretūs praktiniai tikslai, kurių įgyvendinimas galėtų jums leisti teikti, kad Vengrija, Vengrijos pirmininkavimas buvo sėkmingas. Dar norėčiau paminėti valstybės skolą. Turiu pasakyti, kad privačių, privačios skolos yra dar didesnė problema. E, ką jūsų nuomonė būtų galima padaryti Europos lygių šio klausimu? Ir dar norėčiau papildyti tai, ką sakė Silvija. Pirmiausia, turime susitvarkyti pas save ir tada galvoti apie investavimą. Taigi, ar mums tai patinka ar ne, viską turėsime daryti kartu. Pasaulis nelauks, kol mes susitvarkysime pas save. Pasaulis tęs veiklą ir mes taip prarasime savo konkurencinį pranašumą pasaulyje. Taigi turime imtis tam tikrų veiksmų net ir tvarkydamėsi pas save namie. Ačiū. Korin, ačiū. Norėčiau papildyti tai, ką sakė Silvi Gular, kalbėdama apie ekonominės valdysenos paketą. Labai svarbu, kad taryba atsižvelgtų kaip galima anksčiau į parlamento poziciją. Mes, jeigu norime, kad birželio mėnesį būtų pasiektas susitarimas, informacija turi būti teikiama kaip galima anksčiau. Norėčiau taip pat akcentuoti tai, ką minėjo ir Silvi Gular. jei, kad ekofinas ir vadovų taryba suformuos labai tvirtą poziciją prieš diskusiją su parlamentu. Manau, kad labai svarbu, kad ekonomikos ir e, pinigų reikalų komitetas, e, kaip galima anksčiau pradėtų diskusiją su pirmininkaujančia valstybė. Manau, kad darbas būtų vykęs daug greičiau, jeigu parlamento atstovų būtų buvę specialiojo darbo grupėje. Tikiuosi, kad e, pirmininkant Vengrija atsižvelgs į parlamento poziciją. Ačiū, norėčiau pasakyti, kad ponas Boman konkrečiai paklausė, ar pirmininkaujanti Vengrija pati pritartų finansinių sandorių mokesčiui. E, Ta mokestį rėmė pirmininkavusi Belgija. E, taigi norėtum išgirsti aišku atsakymą, taip arba ne, to klausė ir Filip. Engedjék meg, hogy Gulár képviselőasszony kérdés. Ačiū. Norėčiau atsakyti poniai, pirmiausia, atsakyti poniai Gulár. Kalbant apie darbo spartinimą, nagrinėjant šešis teisėkuros pasiūlymus, dėl keturių, keturiems iš jų taikoma bendro sprendimo prieimimo procedūra. Taigi kalbėdami apie šiuos pasiūlymus, turime galvoje, kad visos oficialios ir neoficialios dėrybos tarp tarybos ir komisijos, tarybos ir parlamento turi būti organizuojamos, tai reiškia, kad mes visi turime siekti racionalių kompromisų. Ir kalbėdamas apie darbo spartinimą, nekalbu apie paprasčiausią skubėjimą. Mums reikia aiškaus racionalaus kompromiso, su kurio galėtume dirbti. Tai reiškia, kad sprendimams reikia gerai pasirenkti ir formaliai, ir neformaliai. Pritariu poniai Gular Tikrai čia kompetencija priklauso nacionalinėms vyriausybėms. Tam tikrų veiksmų įmamasi ir eurozonoje. Taigi priemonės ir vienos ir kitos priemonės turi būti derinamos. Toliau dėl bankų mokesčio. Norėčiau pateikti labai paprastą pavyzdį. Pacituosiu Džoną Maynardą Keynesą. Gerais laikais. Taigi, tam tikrų laikotarpių reikia bankų mokesčių, jo reikia dešimčiai valstybių narių, taigi blogais laikais tokie mokesčiai turėtų padėti sutvarkyti biudžeto deficitą. Tai reiškia, kad būtent šiuo laikotarpiu tarpiu Mm, bankų mokestis turėtų prisidėti prie valstybių narių biudžeto konsolidavimo. Gerais laikais bankų mokestis turėtų padėti sukurti, sukaupti rezervą kitam blogiam, blogam laikotarpiu. Priminsiu, kad Džonas Maynardas Keynesas sakė, kad blogais laikais e, išlaidos turi būti didesnės, o gerais laikais turime atidėti kažkiek pinigų blogiems laikams. Praėjusiame dešimtmetyje mes buvome beveik patikėję, kad ateityje ekonomikos ir finansų krizių nebus, taip teigia amerikiečiai. Tačiau turiu pasakyti, kad balandžio 7 dieną krito kursai Nasdaq biržoje, 2001-2003 metais matėme, kaip krizė kilo Amerikoje, o vėliau spalio mėnesį kilo nauja krizė. Taigi, kalbant apie bankų mokestį, manau, turėtume prisiminti Džono Maynardo Keynes'o filosofiją. Reikėtų visų pirma susitvarkyti pas save, sutvarkyti savo biudžetą ir ekonomiką. Uh, ir tuo mokesčiu pasinaudoti įveikiant krizę, kad nebūtų prarastos darbo vietos ir nebūtų ribojamas augimas. Taigi pasinaudokime šio bankų mokesčių, o kai vėl nušvis saulė, pasinaudokime to mokesčių kaip priemonę, užkirzdami kelią kitai kriziai. O jeigu e, kiltų dar viena krizė, tikėkime, kad ji nebūtų tokia, tokio masto kaip ši, turėkime sukaupę pakankamą rezervą tai kriziai valdyti. Labai ačiū, kad paminėjote, jog Vengrija sumažino įmonių mokestį. Mes norime paremti mažas ir vidutinės priemo, įmonės, būtent tam skirta ši priemonė. Ji pradėjo galioti 2010 m. Liepos 1 d. Pirmosios reakcijos buvo teigiamos, E, dabar manome, kad reikėtų mažinti pajamų mokestį ir didinti kitas biudžeto įplaukas. Turime taip pat kurti darbo vietas ir didinti investicijas. Kalbant apie daugia nacionalinių bendrovių investicijas, uh, Turiu pasakyti, kad ES yra patvirtinti tinkami teisės aktai ir taisyklės ir jų turi laikytis visi. Sutinku su tuo, kad pasaulis mūsų nelauks. Nelauks, kol mes įveiksime savo biudžeto ir skolų problemas. Mes turime vystytis, turime investuoti ir kurti darbo vietas. Turime vienu metu naudotis abiem priemonėmis ir tikiuosi, kad ECOFIN ministrų taryba daugiau dėmesio skirs e, finansų subalansavimo priemonėms. Tarp jų paminėtinos ekonominė valdysena, taip pat prevencinės ir korekcinės priemonės. Kit, kitų sričių ministrai Pavyzdžiui, konkurencingumo ministrų taryba kalbės apie investicijas per artimiausią dešimtmetį. Taip pat pritariu ir tam, kad taryba ir parlamentas yra priklausomi vienas nuo kito. Uh, Pabrėšiu tai, ką sakiau jau anksčiau. Turime pasinaudoti visais formaliais ir neformaliais būdais, kad būtų nutiesti tiltai tarp visų trijų institucijų - parlamento tarybos ir komisijos. turime parengti galutinę šešių teisėkuros pasiūlymų struktūrą, kad iki birželio pabaigos tie teisės aktai įsigaliotų. Ponas Boman pateikė dar vieną klausimą. Teiravosi mano kaip ekofin pirmininko nuomonės apie finansinių sandorių mokestį. Mano nuomonė Čia reikėtų atlikti išsame analizę ir tada spręsti, kam būtų taikomas šis mokestis, ar būtų įtraukiamas ir draudimo sektorius, taip pat ir biržos. Turiu pasakyti, kad mm, kalbant apie šį mokestį, ES yra tik viena iš, iš svarbių veikėjų pasaulyje. Jeigu mums pavyktų suformuoti bendrą poziciją ir susitarti didžiojo dvidešimtuko grupėje dėl finansinių sandorių mokesčio, tai galėtų tapti saugumo garantų ir ES. Tik turime čia atsižvelgti į du aspektus pirma, krizė kilo finansų sektoriuje. Kitas dalykas, ir pirmininkė tuoj baigsiu savo pasisakymą, mes naujus mokesčius turime įvedinėti tik tuo atveju, jeigu dėl tų naujų mokesčių nenukirsime šakos, ant kurios patys sėdime. Taigi turime įvertinti mokesčių įvedimo įvairius aspektus. Ir tada tik tai kalbėti apie sandorių mokestį arba veiklos apmokestinimą. Ačiū. Dėkuoju. Noriu pasakyti, kad privačiai e, daug girdėjau apie darbų paspartinimą, kadangi transliuojamas mūsų posėdis per internetą, tai aš dar pakartosiu, ką sakiau. E, mes e, kalbame apie e, Kai kalbam apie mūsų komitetą, dažnai sakoma, kad mes tik tai vadovavomės vienu greičiu, veikėme pagal vieną greitį, tai yra greitai ir kitiems komitetams tai nebūtinai patinka, bet iš tikrųjų tikiuosi, kad tai yra pats veiksmingiausias greitis. Kalbėtojų sąrašas vis ilgėja. Langen, Karas, Tūsas ir ir Ildiko Golpeler e, dar noriu paklausyti, taigi visiems suteikiu jums keturiems žodį. Dėkuoju, ponė pirmininkė, dėkuoju Ekofino pirmininkui. Tarybos darbo grupėje man teko dirbti, e, aptarinėjant klausimą dėl išvestinių rinkos produktų. Aš atkreipiau dėmesį į tai, kad taryba nori įtraukti visus išvestinius produktus, ne tik tuos, kurie nepatenka į biržų sandorius. Kita priešingai numatyta vis daugiau išimčių ir energetikos prekybos srityje, taip pat pensijų srityje, taip pat nekilnojimo turto srityje. Valstybės narės pagėdauja įvairiausių išimčių. Ir trečia, aš manau, kad numatytas sandorių registras turėtų apimti sandorius tik tokiu atveju, jeigu jau yra sudaryti tam tikri laikiniai arba daliniai sandoriai. Taigi, nagrinėjant šį labai suntetingą klausimą, išliko bent jau šimtas neišspręstų temų ir jeigu mes norime suspėti išspręsti visas problemas iki kovo mėnesio vadovų tarybos ir atsižvelgti į parlamento nuomonę, kadangi parlamentas dalyvauja teisėkuros procese. Tai aš nelabai įsivaizduoju, kaip jums pavyks tai padaryti ir ar jūs iš tikrųjų esate linkę pritarti komisijos pasiūlymams. Kitaip laukia labai daug diskusijų ir aš nemanau, ar tas klausimas bus baigta nagrinėti iki Vengrijos pirmininkavimo pabaigos. Ja, minister, ponė ministrė. Norėčiau paklausti štai kokio klausimo. Kada finansų ministrai baigs komisijos blokadą dėl apsaugos, taip vadinamo, apsaugos skėčio? Kada galima tikėtis tos blokados pabaigos? Be to, antra, kada šita teikiama komisijos e, parama taps bendraja parama bendruoju apsaugos skėčiu. Ir trečia, ar Vengrijos ir kitų valstybių pavyzdys nerodo, kad skirtingo banko mokesčiai tiesiog e, pažeidžia konkurenciją. Žinoma, toks mokestis yra valstybės kompetencija, tačiau ar tai nereiškia, kad tokie mokesčiai galėtų prieštarautų uh, ES įstatymams, jeigu jie yra taikomi tik tai valstybės viduje, o ne trečiosiam šalims? Κύριε Υπουργέ, το 2010 2010 metais ES skola sudarė 85 procentus BVP eurozonoje, o visoje ES 80 procentų. Taigi, BVP ir toliau liks įsiskolinęs 10 procentų, gal netgi kai kur daugiau gyventojų yra be darbo, o jaunimo nedarbystė, nedarbas yra dar aukštesnis. Daug žmonių gyvena arti skurdo ribos. Todėl norėčiau šiandien paklausti, ar pirmininkaujant Vengrijai, ar ekofine bus aptariamas tokios temos susijusios su valstybėmis, kurios yra labai įsiskolinusios, ar tos valstybės gaus daugiau laiko gražinti skolas ir ar paskolų palūkonos bus sumažintos ir ar kaip nors bus restruktūrizuojama ES finansų rinka. Okay. Quickly, Vicky, Taigi, Viki, labai greitai paskui Ildiko grįžtu prie bankų rinkliavų arba mokesčių. Jūs citavote Keynesą, kalbėjote apie e, tai, kad jis rekomendavo daugiau išleisti per gerus laikus, o paskui taip pat ir taupyti pinigus. Aš noriu pasakyti, kad blogais laikais reikia taip pat daug labai e, išleisti, investuoti, nes kitaip nebus e, pašalinti netolygumai. Ką Jūs galvojate apie tai, kad dabar vis tik tai e, didėja atotrukis tarp privataus ir viešojo sektoriaus ir e, darbuotojų tuose sektoriuose? Ildiko. Dėkoju. Dėkoju už e, pasisakymą ministrui, už atsakymus į klausimus. Mes visi jūs ir mes žinome, kad negali per pusmetį įvykti stebuklas, tačiau reikia deramai apsibriežti prioritetus, nes tai yra labai mums svarbu. Tai turėtų užtikrinti, kad mes visus uždavinius, kuriuos nusistatėme, ir įgyvendinsime. Tačiau nėra stebuklų, nėra vienintelio kelio. Ir tą patį galime pasakyti apie finansinių sandorių mokestį, euroobligacijas ar ekonominę politiką. Esu labai patenkinta tuo, kad Vengrija, kaip pirmininkaujanti šalis, labai daug dėmesio ketina skirti Europos parlamento narių nuomoniai. Buvo minimi keturi labai svarbus žodžiai ekonominės politikos kontekste. Tačiau akcentas ne visose valstybėse narėse yra tas pats, dėl to nėra to vienintelio. Kero jūs kalbėjote apie e, disbalansą, ekonomikos saugimą, demografiją, kai kas atrodo prieštarauja vienas kitam negalima visko vienu metu vienodai gyvendinti. Kalbėjote e, apie Vengriją, apie ekonomikos planą, kuris buvo įgyvendamas 98-aisiais ir vėliau, dabar vėl kalbame apie tą patį planą, kaip ekonomikos variklį, užimtumo skatimo variklį. Aš kalbu apie tai, kad reikia daug dėmesio skirti smulkioms ir vidutinėms įmonėms, nes tai yra susijęs su mūsų ateitimi. Ir noriu paklausti, kiek tai yra susijęs su strategija Europa 2020. Dėkui. Noriu atsakyti į pono Tuso klausimą dėl išvesinių finansinių priemonių. E, nebiržinės išvesnės priemonės, tai yra iš tikrųjų problema. Ir pasakysiu atvirai, kad mūsų pirmasis autor... E, prioritetas yra sustiprinti skaidrumą. Jeigu nebus skaidrumo, tai galima užsimti nešvariais, neskaidriais sandoriais. Mes norime aiškių taisyklių ir mūsų tikslas E, būtų toks, kad ES įsipareigojimai didžiame dvidešimtuke būtų įgyvendinti. E, galbūt bus panašus sprendimas pasirinktas kaip jungtinėse valstijose. Mums reikia bendro požiūrio E, bandysime jau kai ką paskelbti iš savo pasiūlymų kovą ir galbūt bus susitarta iki gegužės dėl sistemos ne tik tai nebiržiniams sandoriams, bet ir e, biržiniams sandoriams. E, gerbiamas ponė Karasai. Norėčiau, kad jūs dar pakartotumėte savo klausimą dėl apsaugos tinklo ar skėčio. E, dėl klausimo apie bankų rinkliavas galiu trumpai atsakyti. Kai kuriuose šalyse yra rastas sprendimas, yra bankai apmokestinami. Aš geriausiai pažįstu Vengrijos sistemą. Vengrijoje neegzistuoja skirtumų tarp užsienio, užsieniečiams priklausančių ir vietos bankų. Nėra daroma jokio skirtumo nustatant mokestį. Visos bendrovės e, veikiančios finansų sektoriuje, ar tai būtų bankai, draudimo bendrovės, ar finansinių paslaugų bendrovės, e, visos turi mokėti mokestį. Vengrijoje didžiausias bankas yra Vengrijos nuosavybės. Jis e, daugiausiai įneša į valstybės išdą. Aš sakiau, kad nėra jokio skirtumo pagal nuosavybę, taikant finansinėms bendrovėms mokestį. Dabar noriu, kad ponas Karasas pakartotų savo klausimą dėl to apsaugos keičio. Ich wollte nur wissen, wann Sie mit. Ja, ich wollte von Ihnen wissen, wann. Norėčiau paklausti, kada tikitės ekofino sprendimo dėl komisijos siūlymo išplėsti tą apsaugos priemonių mechanizmą. Ar jūs nemanote, tas, kad tas apsaugos skėtis turėtų būti išplėstas pakeltas į visos ES lygį, o nebūtų taikomas tik atskiroms valstybėms. Igen, képviselő, köszönöm szépen, akkor e, most már világos a kérdés. Ugye... E, Dėkuoju, dabar aišku. Tiek ECOFIN, tiek kitos institucijos Eh, yra bendrai atsakingos už tai, kad būtų įkurtas stabilumo mechanizmas, kad jis būtų nuolatinis, kad veiktų. Tačiau Ekofinas ar Euro, Europos parlamentas vienas nėra atsakingas už sprendimų prieimimą. Mes dalyvaujame diskusijoje, tačiau eh, šiaip šis klausimas yra iš tikrųjų tarp vyriausybinis Ponas Junkeris eurozonos vardu e, galės pareikšti savo nuomonę dėl, nuomonę dėl galutinės iniciatyvos. Mūsų nuomonė tai yra labai svarbus dalykas, vertinant iš prioritėtų pozicijos, tačiau uh, sprendimas priimamas tarp valstybinių lygių dėl jo. E, aš dar norėčiau atsakyti klausimą apie nedarbą parlamento nariams. E, nedarbas yra 10 procentų, e, valstybės skola didelė, dėl to augimas yra labai žemas, scenarius mums pažįstamas. Per pusmetį galbūt nepavyks daug ko padaryti, bet kursime stabilumo mechanizmą. Yra kitų pateikta teisėkos pasiūlymų ir šį beitą jau esame nuveikę. E, mes susidurėme su panašiomis problemomis visos 27 valstybės, įskaitant eurozonos valstybės. Tačiau dažnai randami konkretus atskiri sprendimai. O bendrai problemai spręsti, kad ir visuotiniai problemai netinka požiūris e, viena priemonė gera visiems. Mums e, e, gali tekti pasiūlyti rekomendacijas, pritaikytas kiekvienai valstybei nariai, kuri tos rekomendacijos būtent ir turi būti susijusios su kažkurios konkrečios valstybės narės problema. Mes nesame eurozonos nariai, tačiau esame Europos Sąjungos valstybė narė. Ir jeigu mes norime pasipriešinti Azijos ar Šiaurės Amerikos e, konkurentams iš e, Azijos ar Šiaurės Amerikas. Turime galvoti apie mm, darbo vietų kūrimą. Dabar 65 procentai yra mūsų žimtumo norma, jav 75 procentai, kai kur Azijoje, pavyzdžiui, Kinijoje 85 procentai yra užimtumo lygis. Europa turi spręsti šią problemą. E, matome, kad augimo lygis yra žemas, didelė skola ir e, mažas užimtumo lygis. Man atrodo, kad Šioms problemams spręsti turime ieškoti atskirų atsakymų nacionalinėse restruktūrizavimo reformų programuose, struktūrinių reformų programuose. Nemanau, kad tokios programos turėtų būti vienodos. Europa yra įvairialypė ir mums reikia įvairialypių sprendi, proble, bendros, bendros problemos sprendimo būdų. Grįžtant prie Keinzo. Privatus sektorius sureagavo kur kas greičiau. Šeši devini mėnesiai. Po šešių devinių mėnesių sureagavo tiek užtruko. Mes tikimės, kad atsigavimas prasidės, kad valstybės skola mažės. Galbūt tai neiškart atsispindės užimtumo srityje, ypač viešajame sektoriuje, kuris yra lėtesnis. Lėčiau reaguoja, tačiau per e, praeitą dešimtmetį Mes e, būtume veikę sėkmingiau, jeigu būtume turėję mechanizmus. E, Keynesas sakė, kad gerais laikais reikia kaupti atsargas. Nuo 91 metų per e, euro klėstėjimo laikotarpį mes galėjome taip daryti. Jeigu būtume kūrę, stiprinę išteklius, tai tada tiek privataus, tiek e, viešojo sektoriaus padėtis e, būtų dabar kur kas geresnė. Dėkoju už e, klausimus. Aš esu Vengrijos ekonomikos ministras ir gal šiek tiek esu šališkas. Mes turėjome per dešimt metų labai sėkmingą Vengrijoje, įgyvendome labai sėkmingą ekonomikos priemonių planą, mes turėjome daug e, veikimo laisvės, suteikėme tarsi deguonies e, mažoms ir vidutinėms įmonėms, buvo teikiamos subsidijos, kad jos galėtų investuoti į savo kapitalą, kurti darbo vietas. Vengrijoje 70 procentų privataus sektoriaus darbo vietų yra mažose ir vidutinėse įmonėse. Aš manau, kad ES strategija 2020 E, yra nusistačiusi nustačiusi teisingus siekius, siekiama sustiprinti užimtumą, stiprinti švietimą. Ir Vengrija taip pat e, sieks prisidėti prie tos strategijos įgyvendinimo. Dėkoju. Atsakymai į 14 klausimų per trumpą laiko. Tikime susitikti su jumis vėl ir vėl, ypač pirmininkavimo pabaigoje. Aš tikiuosi, kad jūs taip esu steningai nusiteikę ir organizuodami aukščiausio lygio susitikimus jūs e, pasieksite visų užsibrieštų tikslų. Dėkuoju už galimybę sutikti su jumis. If you just, uh, we'll just have a couple of minutes break. Dabar skelbiama kelių minučių pertraukėlė. Palūkėkime, kol atsisveikinsime su ministru, o tada grįžime prie darbo. Okay, if you could settle down because. Uh... Taigi prašom sėsti vėl. Nenorime prarasti laiko, vyks tolesnės diskusijos. Dar reikia išnagrinėti šešis pranešimus e, susijusius su ekonominio valdymo priemonių paketu. Taigi sėskite. Vyks bendra diskusija pagal ketvirtą, penktą, šeštą, septintą ir aštuntą punktus. E, pranešėjai iš eilės pasisakys pirmieji. Pirmoji pasisakys Wortman Kohl, paskui ponas Fejo, ponė Pereira, ponė Gular, eh, Haguland, e, Haguland ir Ford. Dabar visi nutilote, labai gražu. Ir suteikiu žodį pirmai pranešėjai, Votman Kol. Labai ačiū, manau, galiu kalbėti visų pranešėjų vardu. Mes labai laukiama to momento, kai vyks pirmosios viešos diskusijos kon komitete dėl e, pranešimų projektų. Kol, kada įvyks, mes pranešėme, tuo parengėme pranešimus, bendradarbiaudami visi. Tarpusavyje aptarinėjome tai, kas turėtų būti gera parlamentui pozicija. Noriu pasakyti, kad iš tiesų e, mielai dirbsiu ir toliau atvirai, konstruktyviai, ne tik kartu su e, pranešėjais, bet ir su kitais parlamento nariais, nes turime dirbti kartu, kad parengtume stiprią poziciją tarybai ir komisijai. Tai yra ne tik e, vienas iš svarbiausių uh, teisėkros paketų per mūsų kadenciją. Tai yra ir pirmas kartas, kai mes dėl keturių iš šešių pranešimų būsime bendro sprendimo proceso dalimi Europos parlamentas. Dabar visi šeši e, pasiūlymai turi būti pagal mūsų procesą laikomi kaip vienti su dalyku nors parlamentas ne, ne dėl visų pranešimų bus bendro sprendimo proceso dalyvis, bet jisai turėtų veikti tarsi būtų dėl visų. Ir Mes dabar pradėsime diskusijas komitete, paskui žiūrėsime, kaip veikti toliau. Jau diskusija su Vengrijos ministru buvo pasakyta, kad birželį turėtų būti priimtas šis paketas, bet viskas priklausys nuo tarybos pozicijos, nuo jos atvirumo, ar bus, nuo to ar bus pasirengusi e, atsižvelgti į parlamentui svarbius klausimus ir pasiūlymus, nes tik tokiu būdu, jeigu taryba bus palanki, mes pasieksime teigiamo rezultato birželį. Mes kaip pranešėjai sutarėme dėl pagrindinių temų, tačiau turime, aišku, dirbti toliau, galvoti, kaip šis požiūris galėtų virsti keletų teisėkros pasiūlymų. Aš paminėsiu keturis e, sąlyčio taškus ir pasakysiu, kaip, kad, kaip aš atsižvelgiau į tai savo pranešime. Pirmasis dalykas, mums reikia daugiau bendrijos metodo, didesnio vaidmens Europos komisijai visame procese tam, kad būtų e, išvengta ta politinės valstybių narių įtakos e, taryboje, dėrybų politinių ir vadovų taryboje. Mes žinome, kas E, buvo per, kaip viskas vyko per pastaruosius metus, dėl to mums reikia labiau taikyti plačiau bendrijos metodą. Aš savo pranešime taip pat kalbu apie tai, kad reikia taikyti kvalifikuotos daugumos balsavimą kaip prevencinę priemonę. E, Visose pranešimuose taip pat atsispindės e, elementai e, tam tikro, kurie suteiks komisijai veikti dar ankstyvame etape. Taip pat kalbame apie didesnius atskaitomybės reikalavimus, siekti, kad būtų kaip galima mažiau skirtumų tarp valstybių narių vidutinės e, trukmės tikslų biudžeto srityje. Mums taip pat reikia e, geresnės e, priežiūros, geresnės statistikos ir aš savo pranešime siekiu akcentuoti prevencinį aspektą. Mes turime siekti užkirsti kelią problemams dar ankstyvame etape, kad jos netaptų uh, labai rimtomis ir kad nesusidarytų pernelyg didelės, didelė skola ar deficitas. Dar vienas dalykas, ką norėčiau pabrėžti, yra toks, kad šiame priemonių pakete mes norime įtvirtinti sąlygas augimo e, darbo vietų užtikrintumo e, piliečiams. Mes norime e, atsižvelgti ir socialinį stabilumą ir norime, kad dokumentai būtų pagrindas tvariai fiskaliniai politikai. Dirbame e, skolos, deficitų srityje, apie tai aš kalbu savo pranešime, bet e, šios priemonės turi būti lydimos stiprios makroekonominės priežiūros ir taip pat e, ekonominės geros valdysenos pagal e, strategiją Europa 2020. Tai yra gana silpna šiuo metu. Mes norime sustiprinti šios elementus, kadangi tai yra būdas leisantis užkirsti kelią rimtoms problemams. Mes, bent jau aš savo pranešime e, kalbu apie būtinybę ne tik užtikrinti valstybių narių įsipareigojimą, sustiprinti e, E, užtikrinti tvarumą viešųjų finansų, deramą augimą, bet taip pat ir būtini, kalbu apie būtinybę įtraukti Europos parlamentą ir nacionalinius parlamentus į visus procesus. E, E, veiksminga priežiūra ne tik dėl stabilumo ir augimo pakto, bet ir makroekonominė priežiūra pagal Europos strategiją 2020 yra labai svarbu. Europos parlamentas ir nacionaliniai parlamentai turi įsitraukti į šią veiklą, taip pat ir socialiniai partneriai e, turi būti nepamiršti, jų vaidmo turi būti stiprinamas. Ir e, mano pranešime atsispindės pasiūlymų dėl to. Ketvirtas pastebėjimas. Mes turime stiprinti nacionalinę nuosavybę. E, Labai svarbu, kad ekonominis valdymas būtų bendro rūpešio ir atsakomybės dalykas e, valstybėms narėms, e, valstybėse narėse ir nacionaliniai parlamentai, kad įsitrauktų į tai. Nes iki šiol matome, kad vyksta tam tikra administracinė procedūra rengiamos stabilumo konvergencijos, nacionalinių reformų programos, jos yra atsiunčiamos į Briuselį. O vyriausybės taip pat e, vykdo savo pradeda biudžeto formavimo procedūras parlamentuose ir ne visuomet užtikrinamas yra tarpusavie nuoseklumas. Mano pranešime yra pasiūlymų dėl to, kad reikia daugiau viešumo, kad parlamentas turi patvirtinti stabilumo programą ir taip pat, kad reikia daugiau nepriklausomų statistinių duomenų, prognozių, e, kad galėtų nacionaliniai parlamentai juos aptarti valstybėse narėse. Aš taip pat e, kalbu apie stabilumo ir augimo pakto nuostatų perkelimą į nacionalinę teisę e, Aišku, visus tuos klausimus reikia aptarti ir aš laukiu diskusijos. Reikia, kad valstybių narių įsipareigojimai būtų e, griežčiau apibriežti. Taip pat reikia žiūrėti, kaip šie klausimai bus perkelti į teisėkros tekstus. Mes e, turime čia dirbti toliau, reikia galvoti, reikia daugiau parlamento diskusijų prevencinių požiūrių e, reikia galvoti apie vidutinės trukmės biudžeto tikslus. Mes jau diskutavome apie tai, taip pat kalbėjome apie nuosaikę fiskalinę politiką, jos formavimą. Aš palikau nuostatas tokias, kokios jos yra, bet galime padiskutuoti ir patikslinti šią savoką. Labai svarbu, kad valstybės narės e, imtųsi konkrečių korekcinių dalykų pagal savo vidutinės e, trukmės e, tikslus. Jos turi, ir tie tikslai turi būti susijęti su kiekviena konkrečia šalimi. Tai neturėtų būti kažkoks vienas pasiūlymas dėl biudžeto vidutinės trukmės, biudžeto priemonių. Kitas dalykas - skolos lygmuo, skolos charakteristika. Kalbu ne tik apie tai, bet ir apie viešųjų finansų tvarumą. Į tai reikėtų labiau atsižvelgti. E, taip pat vyko diskusija su Europos centrinio banko atstovais. Jie mano, kad paliekama per nelik daug manevro laisvės valstybėms narėms direktyvoje. Jos pavyzdžiui galės uh, E, nesilaikyti skolos deficito reikalavimų. Tačiau aš e, palikau, nekeičiau nieko dėl tos veiksmų laisvės. Man atrodo, kad valstybės narės konkrečiai turi primti sprendimą e, pagal savo aiškiai apibrieštus tikslus. Dabar išgyvename rimtą ekonomikos nuosmukį ir reikia konkrečių priemonių, uh, tos priemonės turi būti įvairialypės. Tai turėtų būti labiau priimtina mums. Toliau skola. Atsiprašau, kitas klausimas diskusijoms. Kaip e, atsižvelgti valstybių narių investicijas? E, šia prasme aš irgi nieko nekeičiau komisijos pasiūlyme, kuriame jau pasakyta yra, kad apibrėžiant korekcijas pagrindinių struktūrinių reformų įgyvendinimas e, turi turėti ilgalaikį poveikį, užtikrinti potencialą augimo ir taip pat e, reikia e, sugebėti įvertinti kokio turės, kokio turės poveikio priemonės ilgalaikiai perspektyvai. Aš e, iš tikrųjų labai laukiu tolesnės diskusijos, tiek norėjau pasisakyti pradžioje, bet dar vienas dalykas. Daug dėmesio skiriu visam teisėkuros e, paketui, bet tuo pačiu metu mes visi suprantame, kad visame pakete yra vienas labai svarbus dalykas – Mes turime būti kovoti su krizės pasiekmėmis, reikia mechanizmo, reikia pakeisti sutartį, kad tai galėtume daryti ir reikia, kad pateiktų komisija pasiūlymą. Tai yra labai svarbus dalykas, galbūt vienas iš svarbiausių visuose pasiūlymuose ir mes turime daugiau uh, diskutuoti apie tai ir daugiau dirbti šią sitį. Ačiū. Ačiū, ponas Fejo. Ačiū. Pačioje pradžioje norėčiau padėkoti už visą pagalbą, kurią man suteikė komiteto sekretoriatas. Tai suteikė man galimybę parengti pranešimą. pranešimas, kaip iš tikrųjų visi šeši pranešimai šiuo etapu, kaip sakė ponia Vartman Kol, yra labai svarbus. Mes ieškome institucinių mechanizmų, kurie turėtų padėti įveikti ne tik šią krizę, bet ir susitvarkyti kilus naujoms krizėms. Aš savo pranešime kalbu apie stabilumo ir augimo pakto korekcinę dalį. Turiu pasakyti, kad pranešimo rengimą ribojo nemažai sutarties nuostatų. Dėl tų nuostatų nėra daug galimybių priimti antrinių teisės aktų. Didelė naujovė yra tai, kad dabar vertinant biudžeto perviršio biudžeto viršymą ir taikant biudžeto perviršio procedūrą labiau atsižvelgiama į skolą. Eurozonos ir atskirų valstybių narių stabilumas reiškia, kad reikia žiūrėti ne tik į biudžeto deficitą, bet ir į valstybės skolą. Dabar norėčiau paminėti pagrindinius pranešimo elementus. Visų pirma, taisyklė, kad skolą reikia mažinti 1,20 per metus. Komisija pradinėme pasiūlyme sakė, kad e, tose valstybėse narėse, kur valstybės skola viršyje 70 procentų, skola turi būti mažinama 1,20 per metus. Tačiau aš mm, savo pranešime sakau, kad skola 1,20 turi būti sumažinta per trejų metų laikotarpį. Tai yra kontroversiškas aspektas, dėl jo kils diskusijų net ir, turiu pasakyti, kad diskusijų kilo net ir tarp pačių pranešėjų. Kai kas mano, kad toks pakeitimas yra per didelis, kiti sako, kad mūsų pasiūlymas turi būti griežtesnis nei komisijos pradinis pasiūlymas. Kitas mano pranešimo elementas yra terminų trumpinimas. Atsižvelgdamas į sutartį, siūlau, kad terminas, per kurį valstybės narės turi pateikti informaciją, turi būti sutrumpintas. Valstybės narės turi pateikti informaciją apie savo pasiūlymus. Mano nuomonė, pakto koreguojamoje dalyje turime kaip galima labiau sutrumpinti tą laikotarpį, kuriuo valstybės narės išgyvena sunkumus. Trečias elementas. Pranešime siūloma, kad baudos turi būti turi atitekti ne toms valstybėms narėms, kurių patėtis gera, bet e, turi patekti į stabilumo fondą. Ir tada eurozonoje būtų taikomas solidarumo principas. Jis būtų taikomas visoje Europos Sąjungoje. Ketvirta. Dar vienas kontroversiškas pranešimo aspektas Mm, jis susijęs su tuo, kad skaičiuojant biudžeto pervirš, deficito viršymą neįtraukiamos pensijų sistemos išlaidos. Šiame komitete yra narių, kurie mano, kad ir tam tikros kitos išlaidos e, neturi būti įtraukiamos, taikant biudžeto deficito viršymo procedūrą. Ir dar pasakysiu, kad šiame pranešime akcentuojama, kaip svarbu, jog Europos parlamentas labiau įsitrauktų į procesą. Aš savo pranešime kalbu apie platesnės viešas diskusijas ir apie galimybę šiam ar kitam komitetui kviestis pas save valstybių narių atstovus, kad jie paaiškintų savo ekonominę ir biudžeto politiką. Taigi apibendrindamas galiu pasakyti štai ką ir norėsiu išgirsti kitų komiteto narių nuomonę. Aš manau, kad daugiausia prieštaravimų sukels nuostatos dėl to, kaip greitai turi būti mažinama skola ir ar pensijų reformų išlaidos turėtų būti įtraukiamos taikant biudžeto deficito viršymo procedūrą. vis dėlto turėčiau pasakyti, kad e, šis dalykas yra tik e, dalis viso ekonominės valdysenos reformų proceso. Reikia galvoti apie ekonomikos disbalansą ir diskutuojant apie ekonomikos valdyseną reikia neužmiršti ir pasaulinių globalių aspektų. Be to, reiktų paminėti ir kitus svarbius dalykus, pavyzdžiui, vadinamasias projektų obligacijas, kurias pasiūlė Europos komisijos pirmininkas. Taip pat reikėtų prisiminti diskusijas, kurios vyko šiame komitete šiek tiek anksčiau, pavyzdžiui, euroobligacijų klausimų. E, šiuo klausimu visuotinio sutarimo nėra. Ir baigdamas pasakysiu, kad mano nuomonė labai svarbu siekti didesnio institucionalizavimo. Turi būti tinkamas atsakas į ekonomikos problemas. Ekonominė sąjunga smarkiai pažengė, o politinė sąjunga gerokai atsilieka. Ir manau, kad dabar jau atėjo laikas, kad tai pasikeistų. Mm, Europos parlamentas turėtų labiau veikti kaip parlamentas. Reikia papildyti tas e, ekonominės struktūrinės reformas, kurias įvykdys e, valstybės narės, kad stabilumo paktas taptų ir augimo paktu. Mes dabar kalbame apie ekonomikos priemonių paketą, darome viską, kad tos valstybės narės, kurios dar neįgyvendino savo ekonomikos struktūrinio formų, reformų, tai padarytų. Ir baigdamas paminėsiu du dalykus. Europos parlamentas aktyviai nagrinėja šią temą Ir tai yra labai teigiamas dalykas. Parlamentas kaip institucija jau e, paskelbė savo nuomonę dėl ankstesnės tarpinės reform... ataskaitos ir dabar yra teikiami, teikiami pranešimai dėl dar šešių pasiūlymų. Ir man, mane labai stebina, kad taryba praktiškai neužsimena apie parlamento poziciją šiais klausimais. Tikiuosi, kad mums pavyks pasiekti, kad e, visi šeši pranešimai liks vienas paketas, keturiems iš jų taikoma bendro sprendimo prieimimo procedūra, bet vis dėlto tikiuosi, kad kitiems dviems ne, bet tikiuosi, kad per visą pusmetį e, visi šie pranešimai liks kaip vienas paketas ir vyks diskusijos dėl jų kaip dėl vieno paketo. Ačiū. Much, um, Elisa. Labai ačiū. Lysa. Aš pranešėję ekonominio kostis balanso klausimais. Kaip ir anksčiau kalbėjusiai kolegos, norėčiau pasakyti, kad tas teisėkūros paketas, kuris buvo pateiktas rugsėjo 29 dieną yra labai svarbus įstatymų paketas. Ir juo siekiama pagerinti ES finansinės operacijas ir vieningos valiutos veikimą. Labai svarbu užtikrinti pusiausvyrą tarp griežtos finansinės drausmės ir taip pat viešųjų, viešųjų, viešojo sektoriaus biudžeto. Ir taip pat reikia užtikrinti tų tikslų įgyvendimo nuoseklumą, taip pat skatinti augimą, užimtumą ir valstybių narių konvergenciją. Tai yra dvi kryptys, kurios turėtų būti apjungiamos ES bendroje strategijoje. Šis komitetas yra antras pagal dydį parlamente ir jis, žinoma, nusiteikęs dirbti su kitomis policinėmis frakcijomis dėl bendro sutarimo, tačiau šitas paketas jis bus naudingas tik tuo atveju, jeigu bus teisingai ir visiškai įgyvendintas ir jeigu bus atsižvelgta į konkrečius dalykus, kurie turi būti traukti šį paketą. Makroekonomikos valdymo paketas negali tiesiog bausti tik už tam tikrus nusižengimus. Reikia parodyti pakankamo lygio solidarumą kad Europos zona veiktų kuo sėkmingiau. Euro obligacijos ir bendrijos uh, uh, fondas yra ES lygmens dalykai ir todėl jie turi užtikrinti užimtumą, socialinę, teritorinę sanglaudą ir negalima apsiriboti tik labai silpnai veikiančiais fondais. Paktas turi padėti siekti tvarumo, taip pat augimo ir konvergencijos tuo pačiu metu. Ir siekiant subalansuoti viešuosius finansus ir todėl labai svarbu pereiti prie aukštesnio lygmens. dar kartą e, peržiūrint, e, peržiūrint 2020 strategijos atskirus tikslus, o taip pat ir kitus atskirus tikslus, mes turime užtikrinti kad dirbdami kaip pranešėjai ir kaip politinių frakcijų atstovai suformuotume labai aiškę griežtą parlamento poziciją ir kad tie lūkesčiai, kurie yra keliami Europos parlamento nariams, pasiteisintų ypač šios didžiulės sociologinės, socialinės ir ekonominės krizės akivaizdoje mes esame pasiryžę užtikrinti re reformų spartą ir užtikrinti, kad visi šie šeši įstatymų projektai būtų nuosekliai aptarinėjami. Taigi mes turime užtikrinti konvergenciją mes turime e, sustiprinti mūsų parlamento kaip demokratiškai išrinktos institucijos funkcijas ir galės. Mes Europos parlamentas turime užtikrinti, kad šios nuostatos atsispindėtų į augimo atsispindėtų ir augimo ir stabilumo pakto nuostatose ir kad e, visa tai būtų apibendrinta Europos semestre. Mes turime būti atviri, spręsdami pačius svarbiausius klausimus. Turime susijęti biudžeto deficito ir skolos mažinimo klausimai. Tačiau šie klausimai neturėtų būti sprendžiami automatiškai, reikia dėrėti su valstybėmis narėmis ir reikia suderinti šiuos tikslus su vidutinės trukmės tikslais. O skolos mažinimo tikslas neturėtų būti tik bendrasis tikslas, jis turi būti labai konkrečiai formuluojamas ir taip pat reikėtų uh, pradėti galvoti apie suderintą fiskalinę policiją, uh, politiką, kad būtų galima užtikrinti tvarų augimą. Pensijų reformas reikėtų vertinti kaip socialinės investicijas, tačiau reikėtų atsižvelgti ir į kitas reformas, pavyzdžiui, reformas e, mokslo srityje, taip pat ir technologijų srityje. Mes tikimės, kad savo darbu užtikrinsime kuo aukštesnio lygio konvergenciją kalbant apie tą dalį, kurioje yra nagrinėjami makroekonominiai aspektai, reikėtų pasakyti, kad šita dalis yra svarbiausia visame pakete. Joje kalbama apie prevencinės korekcijos priemonės, kadangi reikia atsižvelgti ne tik tai į trumpalaikį disbalans, disbalansą, disbalansą kuris susidarė per pastaruosius metus, bet reikia atsižvelgti ir į e, e, socialinės konvergencijos pažeidžiamumą, kadangi iškyla dažnai ir struktūrinių problemų, kurios girina skirtumus tarp atskirų valstybių, ypač eurozonos valstybių ir valstybių po to, kai buvo įvesta bendroji valiuta. Tai bendras kontekstas, į kurį reikia atsižvelgti, atsižvelgti ir kai galvojame apie priemonės, kurios gali turėti vienokį poveikį vienoje valstybėje ir priešingą kitoje valstybėje. Todėl mes turime atsižvelgti ir atskirų valstybių politikas ir taip pat į bendrą ES vykdomą politiką. Taigi yra susidaręs tam tikras užburtas ratas, iš kurio neiš, negalėsime išsiveršti, jeigu neįtrauksime Europos parlamento diskusijose su komisija ir taryba. Mes turime kartu ieškoti tinkamiausių būdų ir kelių, pasirinkti tinkamiausius e, rodiklius, kurie galėtų pademonstruoti vidaus disbalansą, taip pat atsižvelgti į trumpalaikės ir trumpo laikotarpio priemonės bei e, rodiklius. Taigi trumpo laiko ir vidinės trukmės, trukmės parametrai turi būti suformuluoti, tačiau jie neturėtų būti taikomi automatiškai. Jie turėti, tik tai turėti įspėjamąjį poveikį, kuris e, leistų pradėti labai aišku ir griežtą dialogą tarp komisijos ir valstybių narių, kurios susiduria su rimtomis problemomis ir kurios turėtų pakoreguoti savo valstybėje taikomas priemonės. Tai turėtų tapti įprastinė dialogo procedūra, o ne e, veiksmai krizės akivaizdėje. Mes su kitais pranešėjais susitarėme dėl nuobaudų tikslo ir taikomo pobūdžio, tačiau šioje srityje labai svarbu, kad nuobodos būtų taikomos tik tai už nenorą imtis tam tikrų priemonių, o ne dėl to, kad nėra galimybių pakeisti situacijos. Taigi šitie klausimai yra labai sudėtingi, kadangi labai sunku numatyti, kodėl konkreti valstybė ėmosi tam tikrų priemonių tam tikroje situacijoje. makroekonominio disbalanso o, mažimo priemonės galės padėti numatyti ir papildomus rinkos priežiūros ir stebėsinos mechanizmus. Kad tas naujas potencialas būtų naudojamas institucijų ir kad padėtų įveikti e, tuos e, ekonomikos ir finansų iššūkius, kurie kilo krizės akivaizdoje. Taigi labai svarbu ir pasinaudoti augimo ir užimtumo priemonių e, paketu. Merci Sharon. Merci à tous. Bon, bien, bien des choses. Dėkoju Šaran, dėkoju visiems kolegoms. Aš e, pritariu bendroms jų mintiems, požiūriai. Labai buvo malonu ir gerai dirbti kartu. Ir taip pat e, noriu e, užtikrinti, kad tas darbas būtų ne tik tai pranešėjų, bet ir viso komiteto vardu atliktas darbas. Reikia pasakyti, kad pirmą kartą parlamentas dabar e, turi galimybę dalyvauti bendro sprendimo procedūroje. E, Žinome, kad e, anksčiau įvairios reformos, skaitant penktųjų metų, buvo patvirtintos be parlamento dalyvavimo. E, Ir mes dabar turime užsitikrinti tvirtas pozicijas tarybai, nes kitaip mes visi kartu pralaimėsime. Mes neturime e, veikti po vieną. Ir šiaip aš e, galvoju, kad mes e, visuomenė turime pasiūsti teigiamą signalą. Aš nesu galbūt labai naivi, bet vis tiek noriu pasakyti, kad mes jau pasiekėme tam tikrų dalykų. Korin jau kalbėjo apie tai, kad reikia pirmiausia imtis prevencinių veiksmų ir reikia užtikrinti, kad e, ekonomikoje bus taikomas prevencinės priemonės, o ne bus baudžiami visi. Uh, Apie, biudž apie biudžeto deficitą jau yra kalbama tekste, tačiau visi suprantame, kad nelengva išbristi iš situacijos, e, kur yra susi, kurie yra susidariusios labai rimtos skolos. Mums reikia subalansuoto ir protingo požiūrio, bet taip pat reikia išlaikyti tam tikrą drausmės elementą. Eliza kalbėjo apie makronominį disbalansą. Ir man regis, pirmą kartą dabar žiūrime į priemonės, e, kurios skirtos e, valstybės e, deficitui viešai skolai, tiems klausimams aptarti. Egzistuoja, žinome, skirtumai pačioje eurozonoje ir mes esame sistemoje, kuri galbūt yra e, labiau skirtinga negu kad vienoda. Turime taip pat nepamiršti ir išsiliejimo, išplitimo efekto. Turime žiūrėti, kas vyksta pas mus, o tik paskui, kas vyksta kitur, bet ne viskas pasiteisino ir dabar turime gerą progą e, pasiekti tam tikrų rezultatų. Mes visi sutarėme ir dėl kitų dalykų, tą galime pasakyti spaudai ar piliečiams šiandieną. Kai kalbame apie didesnį parlamento vaidmenį, tai nėra tik tai bandymas pasirodyti, kad mes dabar suvaidinsime tą didesnį vaidmenį, bet tai yra ir labai rimti veiksmai susijęs su viešųjų finansų kontrolė. Mes uh, labai rimtai tai žiūrime ir bandome e, sukontroliuoti disbalansą, e, nuo kurio gali nukentėti pensijų sistemos, mokėjimų balansas. Ir tai yra susijęs su demokratiniu elementu mūsų požiūrėje. Praeitie taryba labai e, daug vedė įvairių darybų, buvo tarsi kažkam kažkas už kažką pažadama, bet mes norime, kad baigtųsi tokia praktika ir norime užtikrinti daugiau skaidrumo ir demokratijos, taigi parlamentas čia gali suvaidinti savo vaidmenį. E, kai kuriuose srityse reikia e, daugiau kai ką akcentuoti mums reikia galvoti apie būt, būtina investicijų lygmenį, kaip užtikrinti augimą, darbo vietų kūrimą eurozonoje. Tai susiję ir su nuosaikumo tam tikrų principų taikymu. Man kyla tam tikrų problemų. Aš nemanau, kad piliečiai galvotų, kad mums reikia tik tai labai uh, atsargiems būti, bet mes turime nepamiršti ir Europos vaidmens pasaulyje. Mums reikia taip korekcinio požiūrio ir priemonio, bet taip pat mums reikia pagalvoti ir apie tai, kaip Europa gali suvaidinti savo vaidmenį su, e, ir būti vienoje gretoje su kitais pasauliniais lyderiais. Mes e, labai jau neblogų rezultatų pasiekėme technologijų srityje, taip pat švietimo srityje. Dabar nuobaudų klausimas. Gal mano tekstas nėra pats patraukliausias, bet vis tik tai reikia apie kai ką pagalvoti. Reikia pagalvoti apie tai, e, kokios šeimos situacijos, verslas, e, egzistuoja, mes kol kas bandome iššaukti, išprovokuoti tam tikrus veiksmus e, nuobaudomis, bet aš kalbu ir apie tam tikras paskaitas, bet, paskaitas, bet kas pasakytų, kad tai yra labai svarbu. reikia negalvoti tik apie tai, kad e, bus bijomasi nuobaudų. Svarbu lygiai taip pat yra ir svarbu taip pat yra kalbėti apie paskatas. Buvo keletą kartų e, minimos euroobligacijos, apie tai pasisakė Vokietijos kanclerė ir daug kas turi dėl to tam tikrų išlygų nuogastavimų. Bet e, parlamente, demokratinė institucija, galima atvirai diskutuoti šiais klausimais. E, Gruodžio mėnesį, nagrinėdami šį klausimą, dar nežinojame, kas įvyks taryboje, bet jau gruodžio pabaigoje pamatėme, kad komisija ir taryba nori įdėkti pokyčius ekonominio valdymo sistemoje. Tačiau aš nežinau, kodėl parlama, parlamentas nenori diskusijos dėl euroobligacijų. E, krizės e, komitete e, vyko įdomios diskusijos, ekonomikos komitete ap, vyko diskusijos apie euroobligacijas, galbūt kalbama buvo apie taip vadinamas mėlynasias, raudonasias obligacijas, Bruegelio idėjų centro požiūrį, bet į tuos klausimus reikėtų ir labiau pasigilinti. Mes taip pat turime užtikrinti, kad Europa ir eurozona turėtų tam tikrą globalų pasaulinį e, aspektą. E, ir tą sieju su Europos finansinio stabilumo priemonės obligacijomis. Mums reikia pagalvoti, koks būtų teisingas požiūris, kuris leistų užtikrinti normų stabilumo. Ir Europa gali taip pat suvaidinti savo vaidmenį pasaulinėse valiutų rinkose. Dar vienas pastebėjimas. Turime užtikrinti, kad Europos centrinis bankas, kuris priemė prieštaringų, bet teisingų sprendimų sudėtingais laikais, veiks ir toliau deramai atsižvelgdamas į dabartinę krizę, mes turime užtikrinti, kad ECB darbas toliau taip pat būtų veiksmingas. Dar svarbu yra užsitikrinti globalią ekonominę E, viziją komisija pateikė savo strategijas apie rinkos atgaivinimą, strategija Europa 2020 egzistuoja, bet mums reikia ir holistinio požiūrio į viską. Mes neturėtume pernelyg e, tuo pačiu daug, pernelyg toli užsimoti. Mums reikia gero bendradarbiavimo pagrindo ir, kaip kolegos sakė, labai bus įdomu sulaukti jūsų pakeitimų. Taip pat malonu, kad Vengrija, kaip pirmininkaujanti šalis, labai nori sustiprinti ir apginti parlamento vaidmenį. Tai yra labai savalaikiška. Turėsime visi susitelkti per ateinančias savaitės, visos frakcijos, nes kitaip mes nepasieksime tai, ko norime. E, darbo grupė nepasirodė taip gerai, bet man, ir man atrodo, kad taryba turės atsižvelgti tai, ką atliko Beres ir kiti. Ačiū, toliau Karlas, o po to Viki. Šešėlinių pranešėjų, kurie norės pasisakyti, noriu paprašyti duoti man signalą. Filipai, tave užsirašiau, kai kas man tai padavė ženklą. Matau, kad e, turėsime bėdų. Žodis Karlui. Ačiū, pirmininkė. Stengsiuos kalbėti kaip galima trumpiau. Visų pirma, noriu padėkoti kolegoms už puikų bendradarbiavimą, dėkoju sekretoriatui ir ypač ačiū Korin, kuri rengė ir vadovavo bendriems posėdžiams, kurie buvo labai svarbus. Apskritai kalbant, reikia akcentuoti šio paketo svarbą dabartinėmis krizės sąlygomis. Šis paketas, žinoma, nepa, nepadės veikti dabartinės krizės, jis labiau orientuotas į ateitį, bet reikia suprasti, kaip svarbu atkurti pasitikėjimą eurų mūsų bendra valiuta ir mūsų rinkomis. Taigi džiaugiuosi, kad mes e, užsibrėžėme didelius tikslus nagrinėdami šį pasiūlymų paketą ir nusistatėme griežtus terminus. Dabar perinu prie savo pranešimų. Jis labai glaudžiai susijęs su pranešimu, kurį jau pristatė ponė Fereira. Taigi, nagrinėjame įdomią naują sritį, makroekonominę sritį. Aš esu ypač suinteresuotas šio darbo sėkme, nes pastarėjai metai parodė, kad ES gali taikyti makroekonominę priežiūrą. Tačiau, kaip jau sakiau, šis rytis yra nauja. Mums tenka sudėtingas uždavinys sukurti tą naują priežiūros sistemą, stebėsino sistemą ir numatyti galimas sankcijas, kurios būtų teisingos ir veiksmingos. Aš esu įsitikinęs, kad pranešėjai, nagrinėdami pasiūlymų paketą, jį jau gerokai pagerino ir manau, kad čia dalyvaujantis kolegos e, dar labiau prisidės prie to, kad makroekonominė dalis ateitie būtų naudinga makroekonominė stebėsena ES lygių yra gana kontroversiškas klausimas, bet aš norėčiau paprašyti skeptiškai nusiteikusių pagalvoti apie tai, kokia yra galima alternatyva. Manau, kad tokios sistemos nebuvimas yra daug blogesnis dalykas. Taigi turime siekti, kad ši sistema būtų patikima ir pasiteisintų. Kaip jau sakiau, bendradarbiavome su ponė Feireira, rengdami šį pranešimą. Ir Čia mes akcentuojame tai, kad svarbu tas valstybės narės, kuriuose yra ekonominis disbalansas, priversti pasistengti, susitvarkyti, kol jų padėtis dar netapo problema visai eurozonai. Manau, kad mums pavyko aiškiai pasakyti, kad mes nesiekime bausti valstybių narių. Priešingai, Kaip jau buvo sakyta, stengiame sukurti tokią sistemą, pagal kurią valstybės narės būtų skatinamos dėkti pokyčius ir veikti aktyviai. Tai yra alternatyva sankcijoms. Tai mes ir bandome pabrėžti, nes dėl šio aspekto jau buvo daug nesusipratimų žiniasklaidoje ir tarp šio parlamento narių. Taip pat siekiame sukurti tokią sistemą, kuri būtų labiau automatinio pobūdžio prisimenant 2005 metus, kai dėl problemų kilusių kai kuriuose valstybėse narėse reikėjo peržiūrėti stabilumo ir augimo paktą, galima teikti, kad dabar galiojanti sistema nėra pakankamai automatinė. Reikia imtis, m, mm, turėti galimybę imtis veiksmų, kad nebūtų politinių diskusijų dėl sistemos keitimo, o ne sistemos taikymo. Taigi, Klausimas galimų sankcijų už reikalavimų nesilaikymą taikymas yra kontroversiškas klausimas. Mes siūlome numatyti baudų amplitudę ir taip pat sutarėme, kad jeigu valstybės narės sukčiauja ar falsifikuoja, klastoja statistikos duomenis, tai sankcija turi būti griežtesnė, tai galėtų būti 0,5 procento BVP bet e, žinoma, tuo pačiu metu reikia nustatyti ir baudų viršutinę ribą, nes e, negalime taikyti tokių baudų, kurios e, konkrečiai valstybei nariai turėtų procikliško poveikio. Ponas Fejo sakė, kad svarbu pagalvoti apie tai, kur nueitų iš galimų sankcijų surinktos lėšos. Taigi reikėtų galbūt sprendimas pervesti pinigus į krizių fondą ar stabilumo fondą, manau, būtų daug racionalesnis už kitas alternatyvas. Aš dabar nekantriai laukiu diskusijų su kolegomis, laukiu pakeitimų. Šešėliniai pranešėjai jau aktyviai dirba ir esu įstikinęs, kad mums pavyks rasti sutarimą, pasiekti sutarimą. Labai svarbu, kad susitarimas parlamente būtų kaip galima platesnis, nes mums reikės būti tvirtiems, kai pradėsime dėrėtis dėl šių svarbių klausimų su taryba. Ačiū. Ačiū dabar žodis Viki. Tikoji, Viki. Aš kalbėsiu trumpai ir pakartosiu tai, pakalbėjo anksčiau kalbėjusi kolegos. Aš norėčiau pakartoti, kad laiko yra nedaug, tačiau vis dėlto reikia rasti laiko siekiant aptarti svarbiausius klausimas. Čia mano pasakymas susijęs su reikalavimais, kurie keli nacionalinėms programoms. Kodėl reikia įtraukti į paketą tokį pasiūlymą, kadangi reikia numatyti biudžeto sudarimo e, pagrindus, kurie gali būti labai svarbus ekonominiai ir finansiniai situacijai. Ir labai svarbu, kad nacionalinės programos atsižvelgtų į stabilumo ir augimo programas. Nėra numatyta bendro sprendimų prieimimo procedūros, tačiau norėčiau pakartoti anksčiau kalbėjusių šių kolegų mintis, kad euro zonoje labai svarbu atsižvelgti į tuos pagėdamus, kur tas rytis, kuriuose yra siekiama, kad komisija turėtų daugiau galių. Skaidrumas yra labai svarbus dalykas ir tai yra labai jautrus klausimas nacionalinėje plotmėje nacionalinėms e, e, vyriausybėms, todėl reikia užtikrinti atitinkamą pusiausvyrą tarp valstybių narių politikos formuojant biudžeto, biudžetą. Todėl mes turime pripažinti, kad nacionalinės valstybės vis dėlto turi e, pirmenybę prieš ES sprendimus. Yra labai didelių skirtumų e, atsakomybės e, e, srityje, yra skirtumų metodologijoje ir taip pat e, darant ekonomikos prognozes. Taip pat labai skirtingos biudžeto nuostatos, buhalterinės nuostatos ir todėl uh, reikia atsižvelgti į valstybių specifiką, ypač į tas valstybės, kurios yra eurozonos narės, tačiau kurios vis dėlto turi prisitaikyti prie augimo ir stabilumo pakto reikalavimų. Taip pat reikia atsižvelgti ir į tai, kad pagal šį paktą valstybės narės neturi tų pačių įsipareigojimų, yra tam tikrų skirtumų. skirtumų. Ir taip pat aš turiu priminti, kad jeigu mes reikalaujame daugiau skaidrumo iš valstybių formuluojant e, savo biudžetą, taip pat skaidrumas yra labai svarbus ir kai kalbame apie ES biudžetą, kadangi valstybių narių biudžetui ir ES biudžetui turi būti taikomis tie patys skaidrumo reikalavimai. Taip pat prognozių klausimas prognozijos valstybėse narėse ir komisijoje. Tos prognozijos taip pat turi būti e, daromos e, skaidriai, pasitelkiant labai aiškę metodologiją ir taip pat pateikiant konkrečias rekomendacijas valstybėms narėms. Tačiau kita vertus valstybės narės turi daryti savo prognozes atsižvelgdamos į komisijos pageidavimus skirtingos nuomonės gali būti kartais ir naudingos, tačiau tai nereiškia, kad valstybės negalėtų neatsižvelgti į realias aplinkybės. Taigi valstybių prognozės turėtų būti prižiūrimos e, komisijos, tačiau visų pirma reikėtų daryti tinkamas prognozes ir euro zonoje. Reikia atsižvelgti į sukauptą gerą patirtį atskirose ES valstybėse, Niderlanduose, Junktinėje karalystėje ir kitose šalyse. Institucijos gali vaidinti labai svarbu vaidmenį užtikrinant fiskalinę discipliną. Taigi labai svarbu pasinaudoti gerąją praktiką, patyrimu ir keistis nuomonėmis tarp pranešėjų. Taip pat reikėtų pastebėti, kad daugumoje valstybių yra įgyvendinamos esminės rekomendacijos šioje srityje. Tačiau tai nereiškia, kad reikalingi papildomi teisės aktai, galbūt reikia, reikia pagerinti biudžeto uh, sudarimo uh, uh, pagrindus. Ir dar kartą trumpai norėčiau pasakyti, uh, Marija Monti pasiūlė, kad ilgalaikės investicijos turėtų būti traktuojamos kaip kitokio pobūdžio įsiskolinimai Todėl čia reikia apsispręsti, kokios investicijos turėtų būti įtrauktos, kurios turėtų būti neįtrauktos į valstybių nacionalinės programas. Aš pritariu Korinai, kad daug dalykų jau yra išspręsta. Taip pat buvo pasiūlyta dėl makroekonominio disbalanso mažinimo reikėtų skirtingai vertinti valstybės, kurios yra eurozonoje ir ne eurozonos valstybės ir taip pat reikėtų atsižvelgti į tai, kad yra siūloma papildomų galių komisijai tam tikromis aplinkybėmis. Tačiau tos skubios priemonės yra labai sudėtingas dalykas ir nežinia, ar tai jas reikėtų taikyti būtent šioje srityje. Right, to... Ačiū. Dabar diskusija prasidės. Devini šešėliniai pranešėjai nori pasisakyti. E, jie atsakingi už skirtingus klausimus. Ir dar e, keletą žmonių nori pasisakyti, o liko mažiau kaip valanda. E, žinau tikrai, kad pritruks laiko. Ir galbūt reikės dar numatyti papildomą laiką posėdžiui, kad galėtume tęsti diskusijas ir paskui vėl pradėtume nuo pranešėjų. Dabar pirmasis iš šešėlinių pranešėjų yra, yra Filip, jūs esate atsakingas už e, keletą klausimų, bet e, vis tiek nekalbėkit pernelyg ilgai. E, mūsų tikslas ekonominė konvergencija, žinome, kad be jos negalime e, užtikrinti pinigų sąjungos tvarumo, nes e, jeigu išlūktų, tai reikštų ir ES pabaigos pradžią, to negalime leisti, reikia už tai užtikrinti geresnį ekonomikos valdymą, reikia gerų taisyklių ir tikslingų stiprių priemonių. Uh, Daug laiko neturiu, taigi paminėsiu keletą tik tai dalykų, dėl kurių kyla daug problemų. Pirmas dalykas - konvergencijos kelias. Jorgo kalbėjo e, apie skolų sumažinimą 1,20 dalių per metus. Tai tiktų visiems, bet ar ne per nelik e, menka ta priemonė e, būtų kartais vis tik tai E, kai kas taip sako, bet kartais e, reiškia, kad Graikijai gali būti labai e, sudėtinga, pavyzdžiui, tai reiškia 10 procentų BVP perviršio. Tokią sumą reiktų mažinti deficitą. E, e, valstybėms narėms e, turėtų būti taikomos priemonės dėl biudžeto e, peržiūrio, bet perviršio, bet E, gali atsitikti, kad susidarys dėl to ir negatyvus, neigiamas augimas, kuris dar labiau pakenks Europos ekonomikai. Paskaitykite finansinius laikraščius ir pamatysite, kad tai tiesa. Mums reikia e, svarbių priemonių ir dar atkreipsiu sudėmėsi į tai, kad jeigu pasižiūrėsime Ispanijos ar Airijos atvejus, tai visiškai nesusijęs su prastais vyriausybės veiksmais o susiję su e, privačiumi sektoriumi. E, žinome, kad vyriausybės daug kur neturi labai daug galimybių įsikišti į, pavyzdžiui, problemų susijusių su burbulais sprendimą. E, turi vyriausybės tokių galimybių, bet jos yra ribotos. Europos centrinis bankas, pavyzdžiui, turi daugiau galių sukontroliuoti tokių burbulų susidarimą, negu kad valstybės narės. Dar vienas dalykas - sankcijos e, jeigu jos prociklinės, tai bus tik tai rimbas, o ne meduolis. Aš nežinau, ar tai yra labai gerai. Buvo minėtos euroobligacijos, galbūt tai būtų meduolio tam tikras elementas, bet ar iš tikrųjų tai bus labai gera priemonė. E, o jeigu taikysime vienodas e, priemonės visiems, tai taip pat e, gali būti neigiamas veiksnys. Mes e, remiame požiūrį, kuris suteiktų daugiau galių Europos komisijai, tačiau nepamirškime, kad tai yra politinė struktūra, nėra ji neutrali. E, metinė augimo apžvalga, kuri paskelbta, kalbama apie tai, kad reikia reformuoti darbo rinkas, mažinti išlaidas ir panašiai, bet nieko nepasakyta apie mokesčių konvergenciją, apie investicijas į ateitį. Dėl to ka, ir, ir nieko nesakoma apie tai, kad mes turime pirmiausia susitvarkyti pas save, kaip aš, kad kalbėjau Vengrijos ministrui vienintelis e, ekonomikos e, ir finansinių reikalų e, direktoratas generalinis yra pasakęs šiuo klausimu, tačiau kiti direktoratai neišreiškė savo požiūrio. Tai yra pagrindinės mano mintys ir dar pasakysiu, kad visas priemonių paketas pagristas vienu dalyku mes neturime realios Europos vyriausybės, tai turime turėti taisyklės, kad ją pakeistume. Bet tokia prielaida e, yra paprasčiausiai neteisinga. Neįmanoma pakeisti kažkuo Europos vyriausybės. E, e, sakoma, kad mums reikia Europos pinigų sąjungos su taisyklėmis, bet be tos vyriausybės valdymo tai mes negalėsime normaliai gerai įdėkti šių taisyklių. Europos parlamentas neturėtų atsisakyti minties, kad reiktų galbūt žengti dar tolesnį žingsnį link to, apie ką kalba ponas Trišė, e, apie tam tikrą būtent biudžeto federaciją. Baigdamas norėčiau padėkoti pranešėjams ir e, dar e, pasakysiu. Aš esu šiame komitete tarsi mažumos atstovas e, tarp moterų, bet pasakysiu, kad mums reikia subalansuoto praktiško sprendimo. Oh, Pristatysiu norinčių pasisakyti sąrašą, kad nieko nepraleisčiau. Pirmiausia, šešėliniai pranešėjai. Jis pakeis Mendes Devigau, ponas Dovsman, Sikliūna, ponas Čiuntis, M. Van Gogh, ir ponas Kerins. Toliau. Ne šešėliniai pranešėjai. Aš, Wolfs Klins, Guna Hockmark, ponas Bokros, Pervan Šperės, Astrid Liuling, Sven Gigold. Ar dar kas nors norėtų paprašyti žodžio? Kągi tada derkas. Thank you, uh, uh I... Ačiū pirmininkė iš esmės remiu ekonominės valdysenos pasiūlymų paketą. Gerai taikyti ekonominę valdyseną tose sritise, kur nepasiteisino stabilumo ir augimo paktas, bet žiūrėdamas į ponios Guliar pranešimą dėl biudžeto stebėsino stiprinimo, matau, kad ten kalbama praktiškai apie vieną dalyką - euroobligacijas, bet euroobligacijoms tame pranešime ne vieta. Ehm, Pranešėja rašo pranešimą apie komisijos pasiūlymą, bet kalba apie visai kitus dalykus, lik pro užpakalinės duris prastuminėja euroobligacijų temą. Nežinau, kaip galima stebėti biudžetus, kuriant didesnės skolas. Taigi tas, tos konkrečios pastraipos, taip pat ir pastraipos dėl Europos valiutų fondo yra parašytos ponos Pinelį dvasia. Dažnai lankausi Spinelį komiteto renginiuose, taigi puikiai atpažįstu šias formuluotės. Manau, kad mes čia einame netinkamų e, kelių. Nereikėtų visų tų pranešimų sudėti į vieną paketą. Nebus jokių euroobligacijų prieš Vokietijos valią. Ir man įdomu, ką apie tai galvoja ponas Klins, juk jo laukia labai sudėtingi rinkimai, sunkus rinkimai po met, vieno ar dviejų mėnesių. Kaip yra su ponia Vortman Kol? Nematau čia ir CDU partijos atstovų, jie jau išėjo. Taigi kalbėdami apie euroobligacijas keliame pavojų visam paketui. Norėčiau paprašyti pranešėjos perrašyti pranešimą, išbraukti pastraipas apie euroobligacijas ir apie Europos valiutų fondą. Galite parašyti pranešimą savo iniciatyvą. Ma, aš čia dabar prisimenu diskusijas dėl 2011 metų biudžeto. Buvo pateikta didelių pasiūlymų, bet galiausiai visi turėjo atsitraukti kaip Meksikos armija. Taigi, neturėtume rizikuoti. Ir, bet kol e, euroobligacijos ir Europos valiutų fondas bus minimas šiame pasiūlyme, aš jokių būdų negalėsiu jam pritarti. Ačiū, toliau Udo. Kolegos, komisija, manau, turėjo daug galimybių pristatydama šį paketą. Tų galimybių buvo. Mes e, jautėme, kad po didelių krizių, pasaulio krizių, skolų krizių Europos valstybėse, kurios kilo dėl to, kad valstybė perėmė privačių bankų skolas ir kad atrodė, kad mes galėsime imtis daugiau europinės atsakomybės, e, Europos masto ekonomikos valdysenos pradėti procesus, kurie leistų geriau valdyti ES ekonomiką. Tačiau šis paketas nepateisino vilčių, pasakysiu labai aiškiai ir tiesiai, jis galėjo būti pateiktas, pristatytas ir anksčiau, nebūtinai krizės akivaizdoje tai yra svarbiausias dalykas, kadangi jame pasakyta tai, kas seniai turėjo būti pasakyta. Taigi mes praleidome gerą progą ir dabar mes turime tiesiog vytis laiką, kitaip negalėsime sumažinti biudžeto deficito. Nėra jokių idėjų. Kitokių negu ta, kad mes turime išaukti iš krizės visi kartu. Tačiau kur yra tas augimas šiame komisijos pasiūlyme? Kolegė Gular, Silvi. Čia ne, nesvarbu užtikrinti tą patį investicijų lygį. Mums būtina investuoti daug daugiau, kad galėtume užtikrinti geresnės ateities perspektyvas. Kolegė Kul. Cool, padarė struktūrinę klaidą, pateikdama savo argumentus, kadangi negalime visą laiką kalbėti vien tik apie struktūrinės reformas, suprantant jas visai kitaip. Struktūrinės reformos pačios ir negali būti klaidingos, tačiau mes turime galvoti apie tai, kaip sėkmingiau, geriau investuoti, kad rytoj galėtume tiesiog išaukti iš tų skolų kalno. Taigi, šie klausimai, nežinau, ar susilauks pritarimo šiame komitete. Kitas dalykas, kaip elgiamasi ekonomikos ciklo metu. Ekonominį ciklą reikia sugebėti perprasti. Būtina susivokti, koks ekonomikos periodas tęsiasi, koks tai vyksta, taigi tas supratimas turi būti pagerintas, mums reikia apdairiai, protingai elgtis ir siūlyti sprendimus. Tačiau tai nereiškia, kad mes turime automatiškai reaguoti. Niekada negalima inteligencijos sutapatinti su automatizmu automatiškai veikia tik tai mašinos ir prietaisai, o inteligentiška veikla būtent ir pasižymi žmogiškoji veikla. Tačiau būtent tos inteligencijos aš pasigendu daugumoje ataskaitų. Taigi visų pirma reikia išsiaiškinti skolų priežastis, pasikalbėti apie tai, kokie automatiniai ekonomikos stabilizatoriai galėtų suvaidinti labai svarbu vaidmenį, todėl tuo atveju nereikėtų reaguoti, kitaip e, tas įsikišimas dar pagilintų krizę. Investuotojai turi investuoti, kad būtų užtikrintas eurozonos veikimas. Daug kas juokauja, tyčiojas iš Vokietijos situacijos, tačiau. Albalmes mes atsakome, kad niekada negalima pamatuoti ES veiksmų vertės kiekviename kaime, todėl reikia išmokti vertinti europiniais kriterijais, o ne baiminantis, kad pralaimėsi vietos arba regiono rinkimus kituose rinkimuose. Taigi mes turime visas prielaidas parodyti savo politinę valią tačiau dar nesame tokie konsolidavėsi, politinės valios man asmeniškai pakaks ir žinoma pakaks pateikti tos valios pasiūlymams. Muchísimas gracias, Presidenta. Voy a intentar ser muy telegráfico y muy concreto. La primera premisa que quiero sentar es... Ačiū pirmie labai trumpai, labai konkrečiai. Pirmiausia, kalbame apie ekone, ekonomiką ir taip pat apie politiką. Pasižiūrėkime į tai, kas vyko rinkose, kai buvo paskelbta apie laikinai mechanizmą ir apie tai, kad e, bus galima veikti lankščiau ir pažiūrėkime, e, kaip buvo su Vokietijos vadovais, kokią reakciją tai iššaukė. Daug kas įvyko po to, kai buvo pateikti pasiūlymai dėl ekonomikos priemonių paketo. Mes turime žiūrėti į Europos semestrą, į laikinai pagalbos mechanizmą, euroobligacijas, turime žinoti, ką ketiname ketina daryti Europos centrinis bankas. Bet yra ir pavojus, kad ponas Trišė padarys ECB bankų banko. Politinis atsakas. dėl pasiūlymų susijusių su Europos semestru. Reikės įvertinti, ar e, nacionalinės klos dalį galės padengti euro obligacijos. Mes e, turime galvoti ir apie kitus pasiūlymus. Kai kurie pasiūlymai atrodo yra intelektualinė prasme patrauklus. Nuolaidos privačioms įmonėms būtent. Argentinoje žinome, kas vyko 2004 metais. Priemonė atitinkama buvo pritaikyta vieną kartą. Žinome, kad rezultatas nebuvo labai padrasinantis. Mes turime pamiršti euroobligacijas, nes tai e, turi nelabai teigiamų konotacijų. Žiūrime į priežiūros mechanizmą, turime sustiprinti biudžeto priežiūros sistemą. Reikia galvoti, kaip mažinti valstybės skolą. Tai reiškia, kad nacionalinės vyriausybės turės taip pat e, imtis atitinkamų veiksmų. Turime žiūrėti ir į fiskalinį nuosaikumą E, turime galvoti apie gerą valdymą ir turime žiūrėti, kaip bus apibriešta valstybės skola. Turime nustatyti atitinkamas ribas Reikia taip pat užtikrinti, kad būtų laikomasi Europos semestro kriterijų. Tačiau tekstas nepaaiškina, koks turėtų būti Europos valiutų fondo vaidmuo E, kalbam apie nuobaudas valstybėms narėms, kurios nesilaiko kriterijų. E, taip pat numatomas nuolatinis stabilumo mechanizmas. Mums taip pat reikėtų ir tam tikro Europos išdo. Žinome, kokia yra rinka, jav likvidumas rinkos Ir mes turime panašiai veikti. Atrodo, kad e, siunčiame signalą visuomenė dėl biudžeto drausmės, bet tuo pačiu metu mes pasisakome už augimą. Augimo skaičiai paminėti yra gana įspūdingi. Jeigu padidintume turimas lėšas tai ir turėtume e, investicijų planą Europoje, planašų į maršalo e, planą, būtų teigiamas dalykas. Mes turėtume žiūrėti viską vadovaudamėsi globalių požiūrių. Ir turime galvoti, ar visi toliau įsiskolinsime, ar ieškosime kartu išeities. Mes turėtume galvoti apie tą rimbo ir meduolio principą. Ir aš iš savo auklėjimo patirties galiu pasakyti, kad meduolis kartais gali būti visiškai geras dalykas. Dabar ponas Dortman. Dėkuoju, ponė pirmininkė trumpai norėčiau pakalbėti apie makroekonominį disbalansą. Čia yra naujas teisės instrumentas, tačiau mes turėtume pasimokyti iš praeities, kadangi makroekonomikos pusiausvėros priežiūra turėtų vykdyti vykdomoji valdžia, be kita ko ir komisija. Todėl man atrodo, kad komisijos pasiūlymas yra priimtinas. Priimtas dėl to, kad e, siūloma kvalifikuota balsų dauguma. Tačiau mes, parlamentarai, komitetas, kaip teisėkūros dalyviai, neturėtume pasitraukti į šal, į nuošalę ir mes turime tą pačią iniciatyvos e, galę ir turime teisę pateikti pakeitimo siūlymus. Aš manau, kad komisija turėtų turėti pakankamai lankstumo, e, numatydama makroekonominio balanso kriterijus Taip pat turime suprasti, kad reikalinga sistema, kuri leistų e, kriterijus pritaikyti pasikeitusioms aplinkybėms. Kontroliuojant makroekonominį disbalansą, galvojant apie augimą, taip pat ir užimtumą, reikėtų atsiminti, kad augimas ir darbo vietos negali būti e, e, priežastis valstybėms narėms tiesiog ir toliau didinti makroekonominę pusiausvyrą arba disbalansą. Per pastraisiais metais mes kūrėme darbo vietas, bandėme užtikrinti augimą, tačiau pasirodo, kad jis nebuvo tvarus. Ir todėl darbo vietos nieko e, nepadėjo, tiesiog reikėjo jų atsisakyti. Aš pritariu anksčiau kalbėjusiems kolegoms, kad sistema gali turėti e, paskatos vaidmenį, taip pat turėtų turėti ir tam tikrą drausminamąjį e, atlikti vaidmenį. E, ir pritariu toms mintims, kurios buvo išsakytos dėl nuobodų, dėl brangių ir nebrangių valstybių. Norėčiau pasakyti, kad viskas susijęs su ekonominė konvergencija, kadangi ne euro valstybės turi kitų monetarinių svertų, kurių nebeturi eurozonos valstybės ir todėl vertėtų priimti komisijos pasiūlymą, kad reikėtų atskirti, formuojant makroekonominius kriterijus, eurozonos valstybės ir ne eurozonos valstybės. Thank you, Madam Chairman. Um, definitely... Uh, Ačiū pirmininkė. Tikrai šešiems pranešėjams nebuvo lengva dirbti. Aš dalyvavau visose posėdžiuose yra siekiama išlaikyti nuoseklumą tarp šešių pranešimų, buvo laikomasi griežtų terminų ir tai tikrai nebuvo lengva. Taigi dabar, žiūrint į pranešimus, akivaizdu, kad sukurtas labai grėmėstiškas mechanizmas su daugybė pasikartojimų. Siūlyčiau, kad kai kurios pastraipos, kuriuose kalbama apie tos pačius dalykus visose šešiuose pranešimuose, turėtų būti glaustesnės. Reikėtų gerai suformuluoti vieną pastraipą ir nekartoti jos visose pranešimuose. Man atrodo, kad šių diskusijų metu daugiau reikšmės teikiama prevencijai, o ne krizių valdymui. Bet tai yra problema, nes juk mes dabar gyvename krizės sąlygomis, reikia galvoti, kaip išbristi iš krizės. Žinoma, daug lengviau kalbėti apie tai, kad jeigu mums seksis gerai, ką reikėtų daryti, norint užkirsti kelią kriziai. Galime numatyti sankcijas, griežtas sankcijas, bet gali būti, kad kilus kriziai paaiškės, kad sankcijos per daug griežtos. Pavyzdžiui, noriu paklausti, kurios sankcijos dabar gazdina valstybės narės? Tai yra rinkos, tai yra tam tikrų partnerių spaudimas. Ir čia tikrai galėtume pasinaudoti praeities patirtimi. Jeigu nustatysime per daug griežtas sankcijas, o vėliau mėginsime jas sušvelninti, uh, numatydami tam tikras administracinės politinės nuostatas, tada jau geriau iš karto nustatyti švelnesnės sankcijas. Kitas dalykas - eurozonai nepriklausančių valstybių narių vaidmuo. Jos liko kažkur užrybėje. Kaip yra su tomis valstybėmis narimis, kurios priklauso valiutų keitimo antrajam mechanizmui ERM2? kaip bus su jomis, gal jom nebus taikomas akcijos, bet kuriuo atveju, manau, reikia daryti nuorodą į VKM2 mechanizmą. Ir ne eurozonos šalis turi būti pakviestos į šeimą, reikia galvoti apie tai, kokias taisyklės taikyti joms. Kitas dalykas, norint išbristi iš krizės, sumažinti skolą, vadovaujamasi tą garsiają ekonominę formulę. Reikia turėti pusiausvyrą, perviršį, realus augimas turi būti didesnis negu palūkanų norma ir toliau skolos mažinimas, skolos mažinimo priemonės. Tačiau čia ir yra problema. Ta pusiaus, pusiausvyros mes dabar siekiame taupimo programomis. Bet tos programos parodė ir studijos parodė, kad dėl tų programų sulėtėjo jas taikiusių šalių augimas. Galbūt kitai bus ilguoju laikotarpiu, tačiau mm, dabartinė patirtis yra tokia, tokių taupimo programų poveikis yra neigiamas. Airija, Graikija, Airijoje, Graikijoje dėl taupimo programų augimas dabar yra neigiamas. Kitas dalykas - reali palūkanų norma skolos mažinimo priemonės, obligacijos, nuolatinis krizių valdymo mechanizmas turėtų padėti e, nustatyti mažesnės palūkanas besiskolinančiom vyriausybėm, kad jos galėtų nors kiek konkuruoti, kad būtų užtikrintas šioks toks ekonomikos augimas. Toliau ekon... Europos valiutų fondas. Mes turime kalbėti apie šį dalyką, nes turime sutarties pakeitimą, kuriame kalbama apie nuolatinį krizių valdymo mechanizmą. Kol kas atlikta nedaug darbo, bet aš matau, kad šis mechanizmas labai ribotas ir jo galbūt nebus galima taikyti visoms eurozonos narėms, ypač mažoms, pavyzdžiui, Estijai, Maltai, Kiprui kai jeigu nebus akivaizdu, kad ES kyla pavojus, tas mechanizmas nebus aktyvuotas. Taigi kokia jo nauda? Jeigu to mechanizmo prireiks mažoms valstybėms narėms, jeigu nebus nurodyt, įrodyta, kad pavojus kilęs visai ES, tai nebus galima pasinaudoti tuo mechanizmu. Taigi koks tai būtų mechanizmas, ar už jį būtų atsakinga komisija, ar jis apimtų stebėseną, obligacijų leidimą, obligacijų emisijas. Manau, kad turime stengtis atsakyti į visus šios klausimus, nes jie įeina į tą mechanizmą, ypač nuolatinį krizių valdymo mechanizmą. Ačiū. Ačiū, Edvardai. Aš neformaliai kreipiausi, e, pasikonsultavau dėl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 Mūsų frakcija pasiūlė tris, trims pranešimams šešėlinius pranešėjus iš šešių. Taigi mes ėjomės labai ambicingų siekių, tačiau norėčiau pasakyti, kad mes teikėme didžiulį dėmesį toms ekonominėms temoms, tačiau kaip frakcija mes pasakome prieš Nes jeigu mes pritarsime e, sprendimą pritarinti komisijos pasiūlymams ir jeigu manytume, kad mes stabilumo paktą sugriešinami galėtume sumažinti disbalansą ir ekonominį e, disbalansą, tai aš manau, kad būtų pasukta visiškai netinkama kryptimi. Mūsų komitetas ir parlamentas dabar turi puikią progą išanalizuoti krizės priežastis. Todėl mes praleidome galimybę išsamei pakalbėti apie tai, o dabar turime dar vieną galimybę, progą išsiaiškinti, ką atneš mus, mums šito viso paketo įgyvendinimas. Šiuo paketu yra siekiama sugriežtinti ekonomikos politikos sąlygas. Tačiau ar šiuo paketu bus naudojamasi kaip spaudimo priemonė toms valstybėms, kurios ir dabar radikaliai e, reformuoja savo ekonomikos politiką, o tai turės labai skaudžių pasiekmių piliečiams, ypač darbo jėgai. sakoma, kad siekiama kontroliuoti deficitą valstybių narių įsiskolinimą. Tai reiškia, kad pagal šį paktą bus numatytos griežtesnės sankcijos ir tai jau yra buvę. Mes nenorime, kad situacija pasikartotų. Daug kas mano, kad užtikrinsime augimą ir paspartinsime užimtumą. Tačiau Lisabonos strategija pažadėjo pilną užimtumą, tačiau tai nepasiteisino. Kitas aspektas nagrinėjant šį klausimą. Komisija ir pranešėjai pasisako už sankcijas. Tačiau jau yra pasitaikę atveju, kai tos sankcijos yra naudingos tik tam tikrame ekonomikos cikle ir jeigu jos bus taikomos nelaiku, tai jos gali tą disbalansą dar labiau pagilinti. Todėl galima įvairiai spėlioti, spėlioti, kaip ateityje pasiskirsis, pasislinksta e, pusiausvyra. O komisija to patikrinti, sukontroliuoti negalės. Daug kas priklausys nuo valstybių narių ir Graikijoje, ir Airijoje buvo e, įvykdytos e, struktūrinės reformos e, socialinėje srityje ir taip toliau ir matome kokias pasiekmes. Ir todėl aš manau, kad mes einame klaidingų kelių. Žinoma, mes formuluojame labai plačius užmojus, pateikiame naujas išmintingas idėjas, kalbame apie tarptautinio valiutos fondo įtraukimo į šio paketo priemonių įgyveninimą, tačiau galbūt reikėtų pagalvoti apie kokį nors solidarumo fondą, o ne naudotis mm, parama, kuri gali vėliau kainuoti daug labiau. Taigi, kokios perspektyvos? Aš nežinau, ar visi suprantate, kad Dabar vyksta politinis ir institucinis perversmas, didžiuliai pokyčiai. Šitą pavojų mato, išvelgia ir pranešėjai, reikia pripažinti, kad jie tikrai parodė išvalgumą, tačiau dabar e, reikia tikrai pagalvoti, ar ta restruktūrizacija turėtų būti radikali. Todėl aš dabar susiduriu su dilema. Mes praleidome progą, atrodo, kad rengdami krizės ataskaitą mes padarėme netinkamas išvadas. O dabar ar Europa bus išgelbėta prieimusi tą priemonių paketą, o gal tai bus tiesiog e, kontrolinis šūvis. Ir todėl mes turime dar kartą kartu su pranešėjais pagalvoti, kaip pagerinti šių pranešimų kokybę. Ir turime, žinoma, užtikrinti, kad svarbu atsakingą indėlį įneštų į šią diskusiją ir parlamentas. mes chers collègues, je souhaite. Gerbiami kolegos, aš gal sugriausiu tą konsensusą, e, dėl, apie kurį taip daug kalba liberalai ir konservatoriai. E, reikia vis tik tai pasižiūrėti į E, realybę, pasižiūrėkime į tarybos pasiūlymus. Jūs pritarėte tarybai, sutinkate su jie. Sakoma, kad reikia sugriežtinti stabilumo ir augimo paktą. Taip pat e, kalbate apie pavojus, e, kalbate apie procikliškumą tam tikrų priemonių, bet ar nebus taip, kad jūs su tomis priemonėmis nepagilinsite problemų ar ne pakirsite prielaidų augimui, kuris šiek tiek dabar jau yra prasidėjęs. Ir iš tikrųjų, ar bus galima tomis priemonėmis e, užtikrinti augimą. Dabar tarsi e, reikia galvoti apie kitą stabilumo paktą, apie e, atlyginimų stabilumo paktą. Ir E, siūloma koreguoti ir atlyginimus, bet reikia į tai labai atsargiai žiūrėti. Jūs sukursite savo pasiūlymais ispaniško tipo makroekonominę situaciją. Taip pat e, nu, būkite labai atsargus galvodami apie nuobaudas. Dabar e, yra daug euroskeptikų, aš e, kalbu iš prancūzijos pozicijų, ir ar tie rinkimai, taigi galvokite apie tas nuobaudas, būkite kur kas atsargesni. Aš esu šešėlinis pranešės dėl Vicky Ford e, pranešimo, daug apie tai kalbėjome. Ir noriu pasakyti, kad mano nuomonė struktūra, kuri turi vertinti valstybių narių e, biudžeto pozicijas e, turi būti nepriklausoma pagal pasiūlymą, bet ką reiškia nepriklausomybė? E, pranešėja turbūt galvoja apie nepriklausomybę, nepriklausomumą nuo valstybių narių. Bet kaip tada, ar bus kažkokia privati struktūra, reitingavimo agentūra privati, žinome, kad reitingo agentūros suklydo. E, Kas įvertins riziką? Aš e, pasiūlyčiau, kad e, tam tikrą darbą galėtų atlikti auditorumai, tai yra tikrai nepriklausoma struktūra. O e, Pervanš kalbėjo pas, apie tai, kad paskui galėtų tokia veikla pereiti į Europos kreditų agentūrą, reitingo agentūrą. Paskutinis ponas Karinč. Labai ačiū, pirmininkė. Teisinga būtų pastebėti, kad pinigų sąjunga be politinės sąjungos krizės laikais parodo tam tikrų trūkumų. Mes E, turbūt dėl to visi sutinkame, tik tai mūsų požiūris e, dėl politinės sąjungos kaip priemonės spręsti krizai galbūt e, skirsis. Mes turime kalbėti apie tai, kur link žengia Europa. Kolega sakė, kad kalbame apie labai gilius uh, pokyčius ES. Aš nesutinku su ir nemanau, kad tie pokyčiai tokie bus gilus, kaip kai kas sako. Mes dabar bandome stabilumo ir augimo paktai suteikti stiprumo, prasmės daugiau. Ekonominė analizė paskutinių poros metų įvykių rodo, bent jau niekas e, nesako, kad E, vyriausybės e, skola nebuvo problema Prancūzijoje ar Vokietijoje. Atrodo, kad visi sutarė vis tik tai, kad tai buvo vienas iš didžiausių e, neigiamų aspektų, dėl kurių atsirado daug problemų ir pasitikėjimo, kurių nėra kitose pasaulio dalyse. Ekonomikos ir finansų uh, krizė yra vienas dalykas, dabar e, kyla klausimas dėl pasitikėjimo eurozona. Ir matome, kas įvyko su stabilumo ir augimo paktu, tai ką daryti, kad jisai veiktų. Manau, jog komisijos pasiūlymas yra gana neblogas. Vyko e, diskusija apie rimbą ir meduolį, bet Europoje mes turime labai daug tų meduolių, vien tik tai e, juos ir rimbo nelabai kada matome. Aš atstovauju Latvijai, tai yra e, viena iš mažesnių, bet gana iš didžių valstybių narių taryboje tokios šalis kaip Latvija, Suomija ar kita panaši šalis, pavyzdžiui, bus e, vertinama dėl tam tikrų pažeidimų. Ir, tarkim, Vokietija ir Prancūzija bus e, pažeidusios, kai ką vyks diskusijos balsavimas ir kas bus nubaustas. Aš žinau, kokia yra realybė Europoje ir man sunku patikėti, kad e, e, mažesnė valstybė narė lengviau išvengtų lengviau išvengs nuobaudos, bet didesnė, didesnė valstybė narė gali visiškai išvengti bet kokios bausmės, nes turi daugiau svertų įtakai. Mano šalies valiuta yra susijęta su euru, mes norime įsijungti į eurozoną ir mes e, norime, kad būtų įtvirtintas tam tikras autorius automatizmas e, drausminių priemonių. Jeigu to nebus, tai kai kurios valstybės narės sieks e, ar bandys elgtis galimai neatsakingai. Ir manyčiau, kad sutinku su tuo, kad mums reikia daug meduolių, jie yra tikrai skanus, bet taip pat reikia ir rimbo, nes e, paskutinių kelių metų istorija rodo, kad tikrai reikia kartais jį panaudoti. Aš esu vienas iš šešėlinių pranešėjų. Dėl to, ką pasakė vienas iš šešėlinių pranešėjų, ekonominiai, e, ekonominės prognozės Galvojame apie prevencinį pasiūlytų teisės aktų pobūdį. Dėl to nesutinku su vienu iš kolegų, kuris sakė, kad šių teisės aktų reikia tik tai e, krizės padariniams pašalinti. Mums reikia gerų teisės aktų, kurie leistų užkirsti kelią kitai krizai. E, šie teisės aktai, jeigu jie bus įgyvendinti, E, galbūt padės išspręsti pasitikėjimo problemą egzistuojančią šiandieną. Galvodami apie prevenciją ilgalaikėje perspektyvoje, turime suvokti, kuo pagristos yra prognozės. Komisijos pasiūlyme susidaro tam tikra e, prieštra, kalbama apie E, pavyzdžiui, komisija paskelbė tam tikrus skaičius, o valstybė narė pasakys, kad ne mūsų e, duomenys yra tikslesni. Tada prasideda diskusijos dėl to, kas teisus, kas ne. Reikia galvoti apie produktyvesnę diskusiją, apie tai, kaip parengti tam tikrą prognozavimo algoritmą ir siekti išvengti galimo nestorimo, nes mums svarbiausia yra užsitikrinti geriausios kokybės analizę kiekvienai valstybei nariai ir visai Europos Sąjungai. Ačiū. Thank you, Arthurs. Sven. Ačiū Artursui Svenas. Kolegos jau vėlyvas metas, todėl kalbėsiu trumpai. Noriu padėkoti visiems, kurie dirbo, kurdami priežiūros sistemą, įsitikinome, kad įmanomas įvairių partijų darbas. Tačiau dabar dirbti daug sunkiau, kadangi politiniai skirtumai yra didesni. Ir manau, kad šie pasiūlymai labai svarbus, nes piliečiai dabar daug atidžiau žiūri, kaip pasielgs taryba ir parlamentas. Todėl manau, svarbu labai pasistengti sukurti tokią sistemą, kuri pasiteisintų ekonominiu požiūriu ir kuri būtų teisinga. Nes piliečiai labai atidžiai stebės, kaip ieškoma atsakymų javų klausimus. Paketas, kurį pasiūlė komisija, yra tik būtinų sprendimų dalis tam tikrais atžvilgiais e, pas, tuo pasiūlymu užmerkiamos akis prieš tam tikras problemas. Taip, sutinku, kad e, pakete yra bus, būtinų pasiūlymų. Reikia didinti, stiprinti stabilumą. Bet reikia gilintis ir į išlaidų aspektus. galvot, nepakanka gal vien galvoti apie valstybių galimybės e, pritraukti lėšų iš mokesčių. Reikia aiškiai suvokti, kad jeigu yra disbalansas, tai reiškia, kad yra deficitas ir yra perviršis. Taigi reikia gilintis į priežastingumo ryšius. Negalima sakyti, kad tie, kas turi deficitą, yra kalti, o tie, kas turi perviršį, e, gerai išmano savo e, darbą. Ir dar turėčiau pasakyti, kad mes diskutuojame ne kažkokioje abstrakčioje situacijoje, o tokioje situacijoje, kai kelios šalis yra labai smarkiai įsiskolinusios. Ir net ir pačios turtingiausios šalis, pavyzdžiui, buvo kalbėta apie Vokietiją, turiu galvoje ir kitas, jos turės spręsti, ar galiausiai bus pigiau pradėti diskusijas apie realų bendradarbiavimą mokesčių srityje ir prieinamumą prie finansų ir restruktūrizuoti skolas, ar geriausia tiesiog nurašyti didelę skolų dalį. Manau, kad parlamentas turėtų pasinaudoti dabartinę situaciją ir primiktinai reikalauti tokios sistemos, kuri būtų veiksminga. Nereikia apsiriboti vien techniniais sprendimais. Ir aš džiaugiuosi tuo, kad ponas Vigula stengiasi išplėsti taikymo sritį. Turime panaikinti tas vadinamasias aklasės zonas. Pritariu tiems kolegoms, kurie sakė, kad nepakaks paprasčiausio automatizmo. Reiks ir galimybės pereiti ar priartėti prie realios ekonominės sąjungos, kuri sugebėtų priimti sprendimus, kuri turėtų institucijų, kurios sugeba priimti informaciją grindžiamus sprendimus bent jau eurozonoje. Ir manau, kad parlamentas turėtų būti E, suinteresuotas, kad tokia institucija būtų ne taryba. Turėtų būti taikomas bendrijos metodas, kuris e, galiotų eurozonoje. Tikiuosi, kad mes ir toliau dirbsime šią dvasę. Esu įsitikinęs, kad e, dabartinė realybė ir ekonominė statistika pas stumės diskusijas tą kryptimį, kurią minėjome aš ir keli kiti kolegos. Paprasčiausiai reformuojant stabilumo ir augimo paktą, siekiant stabilumo, nepavyks e, išbrė, išbristi iš krizės. Diskusijos turėtų būti toliau siekiančios. Ačiū. Dar du kolegos pagėdauja kalbėti, jiems skirsiu po dvi minutės. Keturi kalbėtojai po dvi minutės. Aš pritariu Korinai. Tačiau norėčiau pridurti porą dalykų, kaip reikėtų vertinti šitą įstatymų projektų. Kiekvienoje visuomenėje investicijos yra labai svarbios ilgalaikiam augumui, augimui ir stabilumui. Tačiau Lygiai tas pats pasakytina apie mokymą ir švietimą, apie mm, sveikatos apsaugą ir tokiau. Mes turime išsaugoti galimybės sau, mm, kontroliuoti situaciją ir užtikrinti fiskalinį stabilumą. Todėl reikia sutelkti dėmesį į tuos kriterijus, kurie yra vadinami taip vadinama ta kriterijų lenta, ar tuos kriterijus, kurie užtikrina finansinį stabilumą, kad būtų atspindėtas deficitas ir deficito perviršis. Yra tam tikrų makroekonominių disbalanso požymių, kriterijų, kurie yra labai svarbus. Ir tam tikrus kriterijus galima, žinoma, pakelti į aukštesnį politinį lygmenį ir kuo daugiau vyks politinių diskusijų siekiant įgyveninti stabilumo paktą, tuo bus geriau. Kitas dalykas ir labai svarbus sutelkti dėmesį ne tik tai į biudžeto deficitą, bet ir jo perviršį, taip vadinamais geraisiais laikais. Todėl reikia sugriežtinti vidutinės trukmės tikslus, juos sekti, kontroliuoti kad būtų galima turėti aktualiausią situaciją apie valstybėje narėje vykdomas reformas. Ir valstybės narės neturėtų konkuruoti su komisija dėl jų įgaliojimų. Labai svarbu, kad būtų užtikrinta viešųjų finansų pusiausvyrą arba atinkamas balansas ateityje. Tikuoju. Lajas. Tikuoju pirmininkė. Norėčiau pasakyti vieną dalyką. Mano kolega prašė, kad aš išsakyčiau jo mintis šiuo klausimu. Aš abu variantus laikau neteisingais, blogais, Ir jeigu mes imsimės tokių skaičiavimų, tai atskiroje valstybėje daug kas priklausys nuo prognozių dėl augimo, dėl infliacijos ir taip toliau. Ir taip pat labai neaišku, koks finansavimo mechanizmas bus pritaikytas. Kalbant apie Graikiją, jeigu E, įsiskolinimas skaičiuojant nuo BVP yra 35 procentai, tai ta taktika galėtų ir pasiteisinti, tačiau jeigu skola yra didesnė negu 70 procentų, tai labai sunku bus užtikrinti augimą, svarb, nepriklausomai nuo to, ar bus taikomos ciklinės ar anticiklinės priemonės. Tam tikrais momentais galima tik taikyti prociklinės priemonės. O kas geraisiais laikais išleido lėšas, dabar bus baudžiamas, kadangi šiuo metu jis nebegali taikyti anticiklinių priemonių. Todėl labai aiškiai reikia skirti tuos e, nusidėlius, kurie turi būti baudžiami ir taip pat reikia ieškoti ilgalaikių sprendimų. Dėkoju. Dėkoju, pirmininkė. Aš kaip užimtumo komiteto pranešėjai norėčiau pakalbėti apie tris pranešimus - apie ponios Kul, Ferrerą ir Haklę. Aš norėčiau priminti štai ką. Kai aptarėme šį paketą, dar ir lieka ir tam tikrų neaptartų temų, tai yra tam tikrų likučių. Mes šiandien pradėję kalbėti, tarsi teigiame, kad tai, kas vyksta taryboje, yra neverta dėmesio, o dabar matome, kad yra siūlomi pakeitimai ir tie pakeitimai atrodo nėra tokie svarbus, kaip minėjo krizės komiteto atstovai Aš tikiuosi, kad pranešėjai turės progos grįžti ir prie tų mano minėtų klausimų. Ypač norėčiau paminėti sutarties pakeitimo būtinybę. Taip pat norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad vadovaujamasi kiekybiniu požiūriu, nors taryba tiesiog negali e, imtis konkurencinio netolygumo valstybėse narėse. Todėl skirtingose valstybėse vadovaujantis kiekybiniais parametrais gali iškilti įvairiausių skirtumų. Dėl nusaikios fiskalinės politikos mes turėtume nebevartoti veiksmingos to žodžio, to termino. E, matome, kad yra demografinė situacija skirtinga, yra čia daug problemų ir ateityje dar tos problemos pagilės. Trečias dalykas - daug ką galėčiau dar pasakyti, bet po trečio pastebėjimo jau ir sustosiu. E, komisija sako, kad pagal, veikiama pagal 121 sutarties straipsnį ir kad pirmiausia e, kalbama apie užimtumo dalykus, o pagal 148 straipsnį e, bendrėje turi tam tikrų įsipareigojimų valstybėms narėms ir aš dabar norėčiau pasigilinti, e, kokiu pagrindu mes galėtume nagrinėti visą teisėkuros e, pasiūlymą pagal du teisinius pagrindus 121 ir 148 straipsnį. Ir e, taip pat turime galvoti, kad kai kurios priemonės bus ne tik tai krizės sprendimo priemonės. Dėkuoju dabar Astrid. Dėkuoju pirmininkė. Aš norėčiau grįžti prie e, finansų priežiūros klausimo. Europos parlamentas suvaidino šio klausimu labai svarbu vaidmenį, kadangi e, siekiama buvo įtvirtinti nuoseklesnį ir europietiškesnį požiūrį. Ir jeigu mes e, dabar norime panašų vaidmenį suvaidinti, tai turėtume su suvokti, kad e, daugiau Europos būtinai yra daugiau griežtumų. Reikėtų pabrėžti, kad e, bus galima atsisakyti gero valdymo biudžeto e, principų. Dar Aš norėčiau tarti keletą žodžių dėl euroobligacijų. Ponas Epingas jau išvyko, jis, bet e, įdomu būtų su juo pasikalbėti. Diskusijos yra iš tikrųjų suveltos ir, suveltos ir reikia išsiaiškinti, apie ką konkrečiai kalbame. E, e, kalbama apie įvairias formas euro obligacijų. ir manau, kad apie tai reikia ir toliau kalbėti. Dar turiu labai konkretų klausimą dėl e, viešojo e, deficito kriterijaus 3 procentų apibrėžimo. Centrinė valdžia, e, socialinio saugumo sistemos Socialinio draudimo sistemos taip pat yra svarbus elementai. Pasakysiu, kad šiais metais mūsų uh, biudžetas yra 12,7 milijardai, o, vien, o 1,2 procento BVP yra skirtas socialinės apsaugos. Deficitas yra. Mūsų deficitas yra toks e, dėl to, kad mes e, taikome tam tikrą pensijų sistemą. Mes turime sukaupę rezervus e, pensijų fonduose 10 maždaug milijardų. 800 milijonų yra sukaupta per pastarusius metus. Ir tai yra susijęs tais 1,2 procentais. Ir tam, o centrinės valdžios deficitas dėl to yra 3,4 procento. į tai reikia atidžiai pasižiūrėti. 36 procentai išlaidų skiriama socialiniams pervedimams, o 20 procentų užimtumui finansuoti. Ir tik nedidelė suma lieka investicijoms. Tada iškyla rimta problema. Atsiprašau, ponė Beres. Žimtumo komitete jūs turite galimybių pasisakyti, mm, dėl ko tik tai norite. Bet čia turėtumėte man leisti kalbėti. Labai trumpai. Astrid kalbėjo apie priežiūrą ir aš norėčiau paprasčiausiai pasakyti, kad man kelia labai didelį susirūpinimą tai, kaip dabar mes kūrėme priežios institucijas. Reikia pasižiūrėti į tuos klausimus, nes mes galime tam tikrų labai rimtų problemų sukelti ir pakengti parlamentui. Ir tai labai rimta. E, diskusiją šio klausimu baigėme. Terminas pateikti pakeitimams yra vasario 10-12 valanda. 21-22 balsuosime kovo. Nagrinėsime pakeitimus balandį, balsuosime, o paskui birželį bus nagrinėjamas šis klausimas e, plenarnės sesijoje, bet kol kas tai yra tik orientacinės datos, nes viskas priklauso nuo frakcijų pozicijų ir diskusijų. E, dėkoju visiems, malonaus vakaro ir sustiksime rytoj 9 ryto.